Colleghi, grazie per la presenza. Una... Mėly kolegos, malonu, kad susirinkote. Aišku, orai mūsų nedžiugina. Pradėsime mūsų viešai klausimą. Man nepaprastai malonu pristatyti šią labai įdomią temą – migracijos rautai kylantis dėl nestabilumo, ES užsienio politikos apimtis ir vaidmuo. Šį viešai klausimą organizuoja užsienio reikalų ir vystimosi komitetai. Imigracija yra pasaulinis fenomenas ir labai sudėtingas e, fenomenas, liečiantis milijonus žmonių, reikia išsiaiškinti jų socialinius, e, teisinius, politinius aspektus ir siekdami visą tai išsiaiškinti, mes rengėme viešai klausimą. E, šis klausimas padės parengti pranešimą rengiamą savo iniciatyvą. Mums padės tikrai garbingai ekspertai Taip pat norime išsiaiškinti užsienio politikos ir migracijos srautų ryšį. Taip pat siekiame išsiaiškinti, kokią paramą gali teikti ES migracijos kilmėms šalims, tačiau aišku, šiais klausimais neapsiribosime. Taip pat išorės veiksmų tarnyba savo veiksmais turi padėti ištikrinti stabilumą kilmės šalise e, teisinė valstybė, tinkamas valdymas, demokratizacijos procesai, manau, padės tą užtikrinti. Taigi, e, užtikrinsime ilgalaikį stabilumą, tuomet migracija taps pasirinkimo, bet ne būtinybės klausimu. Ilgalaikė strateginė politika turi e, ypatingą dėmesį skirti migracijos srautams. Didžiausia postumė migracijai duoda nestabilumas ir konfliktai. Taigi bandome įsiaiškinti, kokie, kokie poveikiai mūsų išorės politika duoda migracijos rautams, atsižvelgiant taip pat ir į vykstančias dėrybas dėl biudžeto ir būsimosios e, finansinės perspektyvos, taip pat uh, pagal vykdomus e, kaiminystės politikos instrumentus. Taip, ponas Rosenburg, ponas Brunė, Paola Pace iš Tartutinės migracijos organizacijos yra šiandien čia, toliau Enrique Mora Benevente e, iš politikos planavimo departamento užsienio reikalų ministerijoje Ispanijoje, taip pat e, profesorius Filipas Debriuker iš Briuselio universiteto. Jis kiek vėluoja. Prieš suteikdamas žodį mm, mūsų ekspertams norėčiau mano kolegijai Korinai Kretų suteikti žodį, yra vystimus komiteto vicepirmininkė ir mes kartu pirmininkavome šiam klausimui. Labas rytas, aš norėčiau išskirti tuos ryšius tarp užsienio politikos ir migracijos, pastaraisiais metais migracijos srautai stipriai išaugo, bet Valstybės narės nereaguoja vieningai ir nuosekliai. Reikia pakeisti situaciją artimiausiais metais. Nu, migracija yra labai kompleksiškas fenomenas. Reikia įsiaiškinti migracijos rautų priežastis. Migracija, aišku, gali duoti naudos vystimusi, taip pat užtikrinti ekonominį augimą ir technologijų plėtrą. ES turi e, e, labai aktyviai veikti siekdama, kad migracija taptų vystimusi instrumentu. Čia pagalba vystimusi yra būtinas, bet ne vienintelis instrumentas. Migracijos strategija nustato e, mūsų prioritetus bei ryšius tarp migracijos ir vystimusi. Turime suvokti, kad judumas yra pamatinė teisė kiekvieno žmogaus, todėl mes turime skatinti judumą grįžtą apsisprendimu, o nebūtinimbe. Reikia siekti kompleksinės strategijas ir, kaip sakiau, užtikrinti migracijos ir vystimosi srautus, sąsajas, atsiprašau. Manęs prašė ilgai nekalbėti, taigi aš baigsiu savo pasisakymą. Ačiū, ponas Rosenburg. Jums kažkur 10 minučių, prašom. Ačiū. Ačiū. Labas rytas jums visiems. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Proverą ir ponę Kretą už tai, kad įtraukė migracijos temą į tokį platų kontekstą, kadangi dabar svarbu žvelgti už migracijos politikos ribų ir taip pat pažiūrėti, kokį poveikį daro mūsų užsienio politikos instrumentai migracijos rautams. Aš kalbėsiu bendrai ir aptarsiu tris klausimus. Pirmiausia, kokie yra stumentys veiksniai, kuriuos turime panagrinėti. Antra, pakalbėsime apie aktualią ES politiką ir po to užsiminsiu ir apie priemonės susijusias su šia tema kaip ir e, nusako šio, šių klausimų pavadinimas, nestabilumas yra pagrindinė migracijos varomoji jėga. Tačiau svarbu suprasti, tą nestabilumą plačiaja prasme. Čia nekalbame tik apie politinį nestabilumą, reikia kalbėti taip pat ir apie ekonominį nestabilumą. Ekonominis nestabilumas yra lygiai toks pat svarbus ir pasižiūrės, jeigu pasižiūrėsime į žmonių e, kiekį, tai turbūt dar svarbesnis. Ir tai taip pat atsispindi ir šios dienos klausimų plakate, nes matome žmonės pabėgėlių stovykloje, taip pat matome žmonės keliaujančius iš vakarų Afrikos į Europą valtimis tam, kad surastų darbą ir užsitikrintų geresnę ekonominę ateitį. Taigi e, šioje nuotraukoje atspindėtos abidvi tos varomosios jėgos. Taigi pirmoji žinia jų būtų raginimas jums pažvelgti į šį klausimą plačiau ir panagrinėti varomasias migracijos jėgas. E, ir kokiegi yra tie stumentis veiksniai? Jei pažiūrėsite į literatūrą, pamatysite, kad yra visokiausių tyrimų atliktų, tačiau juos galima suskirstyti į kelias kategorijas. Svarbiausia iš jų yra skurdas, mažas BVP, mažas ekonominis augimas E, didelis nedarbas, mažos žmo, pajamos žmogui ir taip toliau. Antroji kategorija būtų karas ir konfliktai, etninis valymas e, ir, ir visa, kas su tuo susiję. Taip pat žmogaus teisų pažeidinėjimai, tai trečioji kategorija, diskriminavimas, persekiojimas, e, bloga valdysena. Ir galiausiai taip pat galėtume panagrinėti e, gamtinės ir žmogaus sukeltas katastrofas. E, Ir tai būtų pagrindiniai veiksniai. Jeigu norime, kad Europos užsienio ir vystimosi politika spręstų šį klausimą, turime užtikrinti, kad mūsų reakcija atsižvelgtų į visus šios nestabilumo šaltinius nu, išsamei ir nusekliai. Taip pat svarbus elementas yra tai, kad reikėtume, reikėtų šios klausimus žiūrėti regioninėme kontekste, Afrikoje, Azijoje ir kitur. Reikia stengtis padėti tiems žmonėms gyvenantiems ten e, susidoroti su migracijos rautais. Kodėl? Nes didžioji dauguma žmonių, kurie palieka namus dėl politinių ar ekonominių priežasčių, nekeliauja į ES, jie lieka savo regione, jie sie, e, ieško saugių vietų kaiminėse šalyse ar ekonominio augimo atsitikimą centruose. Taigi, į kokias politikas reikėtų pažvelgti? Pirmiausia, reikia pažvelgti į migracijos politiką. Nuo Lisabonos dabar tai yra bendroji politika, tai yra gana jauna, nauja politika, dar daug iššūkių mums liks, lieka nugalėti. Tačiau ši politika tvirtai paremta tuo, kas buvo patvirtinta 2005-aisiais, kaip e, globalus požiūris į migraciją turintis tris e, ramšius. Pirma, sumažinti neteisėtą migraciją, taip pat e, priekybę žmonėmis. Antra, Antras e, ramstis - skatinti ir lengvinti teisėtą migraciją, kuri manoma. Ir trečias ramstis yra stiprinti migracijos prieigą ir užtikrinti, kad migracija prisidėtų prie migrantų kilmės šalių ir Europos ekonominio augimo. Kaip minėjau, tai tik išeities taškai Žiūrint į tos stumenčiuosius faktorius, reikia taip pat nagrinėti ir mūsų priekybos politiką, vystimosi politiką. Reikia siekti užtikrinti darbo vietas ir besivystančiose šalyse. Mm. Taip pat reikia užtikrinti, kad tų šalių produktai pas, galėtų patekti į ES rinkas, reikėtų geriau integruoti besivystančią šalis į pasaulio priekybos sistemą, skatinti užsienio investicijas besivystančiose šalyse. Uh, ir taip pat e, skatinti priekybą tarp pietų šalių. Tai taip pat svarbu šiandienos kontekste. Taip pat reikia panagrinėti savo politikas skirtas konfliktų prevencijai, kad išvengtume tokių situacijų, kai atsiranda daug pabėgėlių. Reikia pagalvoti apie taikinimo procedūras po konfliktinės pro programas, gerą valdymą, taip pat paramą rinkimų sistemų plėtojimui, žiniasklaidos stiprinimui, pilietinės visuomenės stiprinimui. Taip pat reikia gerinti prieigą prie vandens, šviežio vandens, švaraus. Taip pat e, kaimo vietovėse gyvenantiems žmonėms reikia užtikrinti darbo vietas ir ekonominę, e, e, ir, ir ekonominę gerovę. Tarptautinė migracija, kaip žinote, neprasideda, tačiau kaimo vietovėse jį prasideda miestuose. Taip pat reikia pažiūrėti į klimato kaitą aplinkos blogėjimą. Taigi šis sąrašas yra labai ilgas. Taip pat nepamirškime, kad nors kai kam šis klausimas atrodo kontrover, kontroversiškas, politikos skirtos mm, vienodų teisų įvairioms seksualinėms pakraipoms užtikrinimo taip yra svarbios. Taigi, sudėtinga suvokti, kodėl kai kurios politinės partijos, kurioms ypač rūpi migracijos keliamas spaudimas, tuo pat metu labai kritiškai pasisako dėl dalyvavimo vystomajame bendradarbiavime. Jeigu reik, norite spręsti migracijos priežastis, reikia investuoti į vystomai bendradarbiavimą. Jeigu norime sumažinti migraciją dėl nestabilumo, reikia kovoti su tuo nestabilumu. Už tai, aišku, reikia mokėti, reikia daugiau investuoti ir taip toliau. Ir dabar e, paskutinė tema - priemonės. Politikose yra numatyta įvairiausių priemonių, tas sąrašas yra platus. Geografinės priemonės, teminės priemonės, pavyzdžiui, investavimas į žmonės, aps, aplinkami, maisto saugą, taip pat visuotinės priemonės, stabilumo priemonė, žmogaus teisų priemonė, humanitarnės pagalbos priemonė, mikrofinansinė priemonė ir taip toliau. Iš tikrųjų, galėtume teikti, kad beveik visos finansinės priemonės yra skirtos EDF ir e, Europos investiciniam bankui yra svarbios migracijos keliams. Aišku, jos visos turi savo tikslus, kurie nėra susi, susitelkę kaip patį savaime ties migraciją, tačiau jie tiesiogiai ar netiesiogiai taip pat e, sprendžia e, tuos ta, tas priežastis, tas problemas, dėl kurių žmonės migruoja. Galėtų kilti klausimas, ar šios priemonės galėtų būti geriau sutelktos, geriau nukreiptos į tai, į, į imigracijos srautų mažinimą, kai jie kyla dėl nestabilumo. Mano pradinis atsakymas būtų, kad tai galbūt ir nėra būtina kadangi šių priemonių tikslas yra sumažinti nestabilumą, ar tai būtų politinis ar ekonominis nestabilumas ir skatinti augimą. Jei šios priemonės pasieks tai, kam jos skirtos pasiekti, tuomet migracijos srautai dėl nestabilumo jau patys savaime sumažės. Tai yra santykis vienas prie vieno. Jei sėkmingai pasieksime tų tikslų, tuomet sumažės srautai. Taigi, aišku, mes bandome kaip galima veiksmingesnius padaryti tuos instrumentus, reikia taip pat derinti tas politikas. Tačiau tikriausiai nebūtina išvardinti kiekvieno, detaliai išvardinti kiekvienos iš tų priemonių tikslų. Svarbiausia juos bendrai suprasti, atpažinti ir tikiuosi, kad jūsų pranešimas taip pat prisidės prie šio bendro supratimo. Ačiū. Grazie molte. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Briuniai. Prašom. Labas rytas. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Provera ir poniai Kretų, kad pakvietėte mane į šį klausimą. Aš norėčiau Jums pateikti informacijos apie Magrebo šalis ir pasakyti, kodėl migracija yra toks svarbus klausimas, palaikant santykius su tokia svarbia šalių grupe, kuri yra taip netoli nuo Europos. Norėčiau pasakyti kas yra svarbiausia palaikant santykius su Magrebo šalimis. Ir antra, norėčiau pristatyti tuos pasiūlymus, tas priemonės, kurias mes galėtume išplėtoti ir pritaikyti savo santykiuose su Magrebo šalimis. Yra keletas priežasčių, kurios galėtų paaiškinti migraciją iš Magrebo šalių. Pirmiausia, priežastis šalis yra netoli Europos. Geografiškai jos yra netaip nutolę nuo Europos, todėl e, nelegalus migrantų srautai iš Azijos bei Afrikos esančios į pietus nuo Saharos yra dideli per Gibraltaro sąsiaurį. Migrantai vyksta į Morpedūzą, Maltą ir kitas šalis. Taigi šios šalis yra tranzitinės šalis, per kurias nelegalus migrantai patenka į ES. Jos taip pat yra ir didelės kilmės šalis daugybė gyventojų yra atvykę iš Magro, Magrebo šalių į ES. Pavyzdžiui, iš Maroko 10 procentų gyventojų yra atvykę ES šalis. Taigi Europa toms šalims yra migracijos ir gautinis paskirties taškas. Taip pat, aišku, yra ir tam tikri uh, E, žmogiškiai santykiai tarp abiejų regionų esančių tarp viduržėmio jūros regiono. Taigi santykiai tarp šių bendruomenių yra labai svarbus, ypač kalbant apie išorinius santykius. Kitas svarbus klausimas yra toks, kad Magrebo šalise stiprėja demokratija, yra stebimas augimas, todėl susidaro nacional, e, natūralus demografinis spaudimas. Mūsų nuomonė, trys Magrebo šalis išauks iki 50 metų iki 25, 25 milijonais ir gyventojų skaičius sieks e, maždaug 125 milijonus. Ir augantis gyventojų skaičius, aišku, pats savaime problemų nesukels nesukeltų, jeigu būtų pakankamai darbo tose šalise. Tačiau iš esmės arabų šalise ir Magrebo šalise sudėtinga sukurti pakankamai darbo vietų, kad būtų galima užtikrinti darbą visiems per ateinančius metus. Alžyras, Marokas, Tunisas per dešimt metų šiuose šalise reikės sukurti 5 milijonus papildomų darbo vietų, kad būtų galima stabilizuoti nedarbo lygius. Dabar nedarbo lygis jau yra gan aukštas tose šalise. Kągi tai reiškia? Tai reiškia, kad šiuose šalise reikės paspartinti mm, darbo vietų kūrimo greitį 50 procentų lyginant su dabartiniu greičiu. Kaip minėjo mano kolega, stabilumas priklauso nuo darbo vietų kūrimo. Ir neįmanoma tose šalise sukurti pakankamai darbo vietų darbo rinkoje. Galima pažiūrėti į pajamas, kurias gauna Magrebo šalių gyventojai. Tai skirtumas, lyginant su ES, yra didžiulis. Santykis būtų vienas prie dešimt, jeigu lyginsime Europos šalis ir centrinės Magrebo šalis. Galima taip pat lyginti Meksiką ir JAV. E, tai santykis ten būtų 4 prie 5. Taigi pajamų skirtumas Magrebo šalise ir ES sudaro sąlygas ir skatina žmonės migruoti iš tų šalių į ES. Buvo atlikti tyrimai rodantis, kad daugiau kaip 50 procentų jaunimo iš Magrebo šalių siekia imigruoti į ES. Visai neseniai Anna Lind fondas atliko apklausą, kuri rodo, kad mūsų kaimynai paklausti, kurioje šalyje norėtų pradėti naują gyvenimą, 37 žmonės renkasi vieną iš Europos šalių, būtent Europos Sąjungos šalise žmonės norėtų pradėti naują gyvenimą. O tai reiškia, kad mums būtina į tai atsižvelgti. Atlikus tokią analizę, žinoma, reikia ieškoti galimų sprendimo kelių. Ta mes ir padarėme. Pagalvojame, ką dėlėtų daryti ateityje ir manome, kad reikėtų priimti bendrąjį požiūrį, bendrąją poziciją į migraciją. Kaip čia man dabar pasakyti, Europos sąjunga turi plačiai žiūrėti į migraciją, į socialinius aspektus, vystomosius aspektus, ekonominius. Taip pat turi nepamiršti ir sienų valdymo klausimo. Turime matyti bendrą vaizdą. Dabar ES siekia vykdyti savo ekonominę darbo atverkę, ypač plėtodama kaiminystės politiką. Mūsų siekis yra sukurti darbo vietų ir galimybių pačiose Magrebo šalise. Su Maroku ir Tunisu mes bendradarbiavome labiausiai. Platojame daugiausia priemonių E, tačiau turėsime sustiprinti tokį bendradarbiavimą, kuriant darbo vietas. Šiuo metu dar daug ką būtų galima padaryti, kuriant produktyves darbo vietas. Na, kalbant apie migraciją bendrai, manau, kad turėtume siekti nuoseklesnės pozicijos, turime siekti oficialios partnerystės su Magrebo šalimis. Visai neseniai pagal savo bendradarbiavimo darbo tvarkę, dėl kurios sutarėme su Libija, Iš esmės bandome plėtoti bendradarbiavimą su Libija ir šalimis, kurios yra į pietus nuo Saharos. Mūsų tikslas yra padėti Libijai išnaudoti turimus išteklius šiems tikslams siekti. kalbant apie legalios migracijos srautų valdymą, mūsų tikslas yra padėti Libijai sukurti modernę užimtumo politiką ir pasiūlyti priemonės migracijai valdyti. Mes taip pat norime apsaugoti tuos migrantus, kuriems yra būtina tarptautinė apsauga. Mūsų tikslas yra sukurti sistemą, pagal kurią būtų pripažįstami prieglaušio prašytojai ir jiems būtų užtikrinta apsauga. Dabar Libijoje šios problemos yra labai aktualios. Libija tampa taip pat ir tranzito šalimi. Mes taip pat bendradarbiaudami skiriame dėmesio sienų kontrolės klausimui. Tai yra dar vienas labai svarbus elementas. Magrebo šalis taip pat kenčia nuo neteisėtos migracijos. Tai ypač aktualu Libijoje, tačiau taip pat ši problema aktuali ir Alžyre bei Maroke. Jos taip pat susiduria su nelegalios migracijos problema. Libija yra įdomus pavyzdys, nes pirmą kartą mums pavyko parengti vieną bendrą paketą Libijai skirtą migracijai ir su jie susijusiems aspektams. Turiu pasakyti, kad mums nepavyko užmėgsti subalansuotos partnerystės. Iki šiol mes daugiausia dėmesio skirdavome su saugumu susijusiems klausimams, redmisijos sutarčių sudarimui, pavyzdžiui, Taip pat e, kreipiame dėmesį į mobilumo klausimus, tačiau nepakankamai. Todėl kai kurios šalis Magrebo regione netaip noriai siekia bendradarbiavimo su ES. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad mes turėtume laikytis ambicingesnės pozicijos savo santykiuose su Magrebo šalimis. Galima būtų kalbėti apie trišalę bendradarbiavimo formą tarp ES, Magrebo šalių ir šalių esančių į pietus nuo Saharos ir atsižvelgdami į turimas vystimo priemonės turime plėtoti bendradarbiavimo aspektą. Mums regis tai yra labai svarbu. Ir galiausia, svarbu spręsti ne tik saugumo klausimus, bet ir visus kitus aspektus susijusius su migracija. Mums yra reikalinga toliau siekianti politika, kuri apriektų tokius klausimus kaip laikina migracija, grįžtamoji migracija ir kiti klausimai. Dėkoju. Stavo scrivendo e quindi ritardo un poco nel, nel dare la parola alla signora Pace. Dabar žodis poniai pačia, prašom. Ponios ir ponai, ponios Fiorelė Provera ir Korina Kretų, nepaprastai malonu man šiandien dalyvauti šiame svarbiame klausime. Aišku, dialogas apie migraciją yra mums labai aktualus, artimas mano darbo sričiai, visai organizacijai, kuriai dirbu ir aš noriu išskirti savanoriškos ir perverstinės migracijos aspektus, bet to holistinės migracijos strategija ir teisėta migracija. Taip pat tai, ko išmokome iš bendrijos stabilizavimo pastangų, o galiausiai pabandysiu išdėstyti, kokie iššūkiai laukia norint efektyviai valdyti imigraciją. Taigi, savanoriška ar prievartinė migracija, e, skirtumas vis mažėja, kadangi migracijai darantis įtaką srautai keičiasi. Kolega Rosenburgas kalbėjo apie e, migracijos dinamiką, kokie faktoriai skatina žmonės migruoti. Migracija yra gyvenimo faktas, tai nėra tik problema. Mes kalbėjome apie darbo migraciją ir apie būtinybę žvelgti migraciją labai plačiai. Tartutinės migracinės organizacijos IOM statuto preambulėje pažymima, kad Žmogus turi teisę gyventi gimtinėje arba išvykti ir išvykęs turi teisę gauti jam reikalingą pagalbą. Taigi pabėgėliai mums pirmiausia asocijuojasi su migracija, 51 metų konvencija ir susitarimas išplečiantis pabėgėlio statusą ir apibriežti toliau e, perkeltieji asmenys dažnai Pabėgėliai yra laik, pabėgėlis yra laikomi žmonės, kurie buvo priversti palikti gimtinę ir namus dėl, ne tik dėl smurto, bet dėl kitų faktorių, kaip gamtinių ar žmogiškųjų, žmogaus sukeltų katastrofų. Taip pat e, pabėgėlis gali būti laikomi žmonės, kurie yra e, pabėgę iš savo gimtosios šalies dalies į kitą ir pastraukia į kitą šalį. Taip pat yra aplinkos e, pokyčių sukelta migracija, taigi aplinka gali tapti migraciją skatinančių faktoriumi. Tokia migracija gali būti vidinė, e, tarptautinė, trumpalaikė, ilgalaikė priklausoma nuo e, gamtos pokyčių. Žmonės gali pasitraukti dėl gamtinių nelaimių, žmogaus sukeltų nelaimių, taip pat žmogus gali nus, priversti pasitraukti dėl aplinkos, e, kurioje jis gyvena prastėjime. Ir aiškiai čia reagime, kad gali būti teigiamas, neigiamas poveikis ir migracija gali sukelti tolesnį aplinkos situacijos prastėjimą. Taigi problema yra labai sudėtinga. Aišku, žmonių skaičius išaugo ir kartu išaugo ir migracijos srautai. Skaičiai rodo, kad nuo 98 iki 7 metų kažkur 2 milijardai žmonių nukentėjo nuo gaivalinių nelaimių ir per praėjusį dešimtmetį buvo 1,8 milijardai žmonių. Taigi nukentėjusių nuo nelaimių skaičius auga. Tačiau kitame migracijos rauto spektre yra žmonės, kurie migruoja savanoriškai. Tai yra tikrieji migrantai, 240 milijonų skaičiuojame, kad tokių migrantų yra visame pasaulyje. Iš jų dauguma yra darbo migrantai ir jų šeimos nariai. Iš viso 90 procentų visų migrantų. Taigi tas skirtumas tarp prievartinės ir savanoriškos migracijos tampa netoks aiškus. Reiktų pažymėti, kad socialinė ir ekonominė e, sudėtingi santykiai e, gal neretai tampa lemiamų faktoriumi e, žmogui palikti namus ir ieškoti geresnio gyvenimo kitur. Aišku, sprendimas palikti gimtinę, ieškoti geresnio gyvenimo kitur gali būti nulemtas įvairiausių faktorių ir nors skirtumai mažėja, bet reikia jį išlaikyti, nes abiems grupėms taikomi skirtingi teisiniai režimai. Tačiau abi grupės mm, ir turi šitą bendro. Pirmiausia, jie yra žmonės, negalima to pamiršti, jie turi savo teisės. Taip pat prisiminkime, kad net kalbėdami apie migraciją bendrai turime suvokti, kad įvairiausios migrantų kategorijos e, yra eksploatuojamos, su jais elgiamasi netinkamai, pavyzdžiui, žmonių kontrabandos faktoriai. Nesenas pavyzdys tūkstantis e, darbo migrantų e, buvo mm, aptikta viena iš valstybių narių gyvenantis siobingomis sąlygomis. Jie buvo mm, sezoniniai migrantai, tačiau jie buvo suvilioti tušių pažadų dėl darbo ir buvo priversti dirbti labai nežmoniškomis sąlygomis. Taigi, baigiant pirmąją dalį, prievartinė ar savanoriška migracija darytina išvada, kad migracija yra gyvenimo faktas bei e, sprendimas migruoti gali būti padarytas dėl įvairiausių faktorių. EP ir ES turi suvokti, kad migraciją reikia žvelgti kaip į holistinį reiškinį. Perint prie antro mūsų diskusijos aspekto, būtent nėra bendro migrantų valdymo standarto, tačiau tam tikros taisyklės jau yra. Migrantai turi savo teisės ir yra įvairiausių migraciją valdančių instrumentų. Tokių instrumentų, e, tokie instrumentai taikomi keliaujantiems, migruojantiems žmonėms. Taip pat mes e, šiandien žymime jubiliejų konvencijos dėl mm, darbo migrantų ir jų šeimos narių apsaugos. Taigi reikia gerinti mm, darbo migrantų situaciją ir toliau. Toliau reikia vadovautis tokiais principais kaip e, nediskriminavimas, nešališkumas, taip pat e, pasiekmių mažinimas Dauguma iš šių mm, išvardintų principų yra taikytina e, mm, gaivalinių nelaimių atveju. Šie tarptautiniai įsipareigojimai galioja iš karto po nelaimės arba e, per e, atkūrimo etapą po gaivalinės nelaimės. Yra nemažai dabar privalomų instrumentų užtikrančio humanitarinę pagalbą, tačiau šie instrumentai negali būti atsieti nuo stabilumo užtikrinimo instrumentų. Skubi pagalba neretai susitelkia ties, gyvybė, ties gyvybių gelbėjimu, bet suvokime, kad nukentėjusiųjų gyventojų uh, teisio apsauga apima visus rehabilitacijos proceso elementus. Taigi e, ginti savo piliečius yra aukščiausia e, piliečių ir e, aukš, ginti piliečius yra aukščiausia valstybės užduotis. Tačiau aišku, kad tarptautinė bendruomenė gali padėti valstybei gintis jos piliečius ir būtent mūsų organizacija tą ir daro per savo programas. Pavyzdžiui, kovoja su žmogų kontrabanda, taip pat e, padeda grįžti mm, migrantams į gimtinę, taip pat padeda vyriausybėms stiprinti savo pajėgumus, tinkamai valdant migracijos strautus. Čia ES vaidmuo yra ypatingas, O Europos parlamentas gavęs e, daug, e, daugiau galimybių po Lisabonų sutarties gali vaidinti dar svarbesnį vaidmenį. Trečioji mano pasisakymo dalis susijęs su išmoktomis pamokomis. Taigi aplinkos e, degradacija, migracija, klimato kaita, visi šie faktoriai liudyje, kad mums reikia pereiti nuo reagavimo į nelaimės prie korekcinių taisomųjų veiksmų. Kaip mes galime tą padaryti? Geriau suvokiant situaciją bei planuojant bei veikiant laiku, taip pat taikant poveikio mažinimo ir adaptacijos strategijas. Ta galima mm, padaryti įtraukiant migracijos problemą į vystimosi ir plėtros strategijas. Daug ką išmokome, dirbdami kartu su mūsų valstybėmis narėmis, su interesuotomis pusėmis, reaguojame tinkamai į nelaimės, taip pat e, žiūrime, kokį poveikį migrantams darė klimato kaita. Na, būtų galima pateikti tokį pavyzdį apie konkretų veiksmą dėl kovos su klimato kaita, pristaikymo prie pasiekmių Egipte. Mes palaikome Egipto vyriausybę jos veiksmuose Nilo deltoje. Skaičiuojame, kad iki 25 metų jūros lygiui padidėjus 50 cm tektų savo gimtinę palikti 2 milijonams žmonių šioje šalyje. Būtent stipriname ryšį su Egipto vyriausybė atkreipdami dėmesį į jūros lygio kilimo sąsąją su migracija, bei ieškome galimybių, mm, kaip spręsti būsimas problemas. Migracija yra kartais laikina, sezonė, galima nustatyti tam tikras sistemas per vystimosi projektus, taip pat e, galima padėti e, žmonėms per tuos projektus gyvenantiems prie jūros deltoje, Kolumbijoje, Ispanija, kitos valstybės narės siūlo alternatyvą migracijai, galtiniai migracijai, siūloma laik, laikinai dirbti bei tokiu būdu leisti žmonėms išvykti, užsidirbti, po to grįžti į gimtinę, taip spartinant jų gimtinio augimą. Toliau Džibutis, šiandien vyksta regioninis sustikimas dėl migracijos rautų valdymo Af Afrikos kišulyje. Čiabutis, Etijopija, Somalis, Jemenas e, diskutuoja, kaip geriau bendradarbiauti ir valdyti migracijos srautus. Šiame regione neteisėta migracija yra ypač paplitusi. O kaip mes galime užtikrinti efektyvų reagavimą, jau baigiu savo pasisakymą. Pirmiausia, reikia mm, gauti tinkamą finansavimą ankstyvajam atkūrimo etapui. Dažnai paprasta gauti lėšų skubiai pagalbai, tačiau nuo skubios pagalbos e, iki pagalbos vystimuose atsiranda spraga, kurią reikia užpildyti. Skubi pagalba teikiama noriai, bet jį dažnai pavėluoja, kuomet jau būna prasidėjusi atkūrimo e, kūrimo etapas, tačiau dėl tam tikrų priežasčių negalima šių lėšų panaudoti atkūrimo etapui, bei pasinaudoti sutelktą patirtimi, bei e, panaikinti priežastis, kurios e, iššaukė e, nelaimę, dėl kurios teikti skubę pagalbą. Nesenai buvo paskelbtas pranešimas, kuriame pažymėta, kad kal, ne, kal, pagalba su e, tam tikrais esamais trūkumais daro didelę žalą, nes nepateisina lūkesčių ir pabrėžta būtinybė panaikinti tą spragą tarp skubios pagalbos uh, ir pagalbos vystimaisi. Ačiū būtų tiek. E, ačiū. Paskutinis kalbėtojas yra ponas Mora Benavente. Pirmininkė, ačiū už kvietimą. Taip pat dėkoju poniai Kretu ir Europos parlamentui už tai, kad pakvietėt mane kalbėti šiandieną šiuose klausimuose. Pirmininkė, manau, kad iki šiol, iki dabar visi jau sutarė, kad bet kokia migracijos politika taip pat turi turėti ir užsienio politikos komponentą. Pasienio kontrolė mm, taip pat yra būtina ir reikalinga, tačiau jie viena nesustabdys tų slautų, srautų vidaus politiką, pavyzdžiui, prieiga prie švietimo, darbo rinkos, socialinės apsaugos, vėlgi yra būtina. Tačiau, aišku, ji nepadės išspręsti visos problemos. Taip pat ir vystomoji pagalba yra be galo svarbi šioje srityje. Bet vėlgi viena pati tendencijų kilmės šalyje nepakeis. Taigi, mums reikia, kai mums reikia užsienio politikos, mums reikia pirmiausiai atsakyti į tris klausimus. Reikia žinoti, kaip, taip, kaip tai padaryti. Trečias klausimas. Koks yra ryšys tarp užsienio politikos ir migracijos? O taip pat pakalbėsiu apie tai, kaip panaudoti užsienio politiką sprendžiant migracijos klausimą. Pirmasis klausimas. Kaip manote, kaip galvojate apie migraciją užsienio politikos kontekste? Užsienio politika skirta pirmiausia apsaugoti saugumui ir stabilumui. Ji taip pat sus, skirta ES interesams ginti. Kai pažvelgiame į tai, kokie dideli yra migracijos rautai, kartais jie laikomi pavojumi vidaus saugumui ir todėl reikia spręsti šią problemą. Noriu iš karto pasakyti, kad savo pasisakymę kalbėsiu apie neteisėtą migraciją. Nėra bejonės, kad teisėta kontroliuojama migracija e, gali būti labai galingų užsienio politikos instrumentų. Pavyzdžiui, pagalvokit apie JAV politiką siekiančią pritraukti protingiausius studentus iš viso pasaulio. Tikrai turime pripažinti, kad tai yra viena iš geriausių priemonių kuriuos jie turi. Tačiau kalbame ne apie tai, o apie neteisėtą migraciją. Ši masinė migracija sukuria nestabilumą ir tam reikia užsienio politikos. Tačiau reikia kai ką patikslinti čia, kadangi užsienio politika keisis ir bus formuojama vis kitaip ir kitaip saugumas ir stabilumas turi skirtingas prasmes skirtingose geografinėse ir laiko kontekstuose. Pavyzdžiui, daugia kultūrinėje visuomenėje migracija yra daug lengviau priimama nei vienalytėje visuomenėje. Ten ji laikoma grėsme. Ir taip pat, kas laikoma grėsme vienu laikotarpiu, nebūtinai bus kitu. Taip pat reikia atsižvelgti ir į tai, kaip formuojate užsienio politiką, kurią norite taikyti. Taip pat suvokiamos ir tikros grėsmės kartais labai skiriasi, bet vėlgi reikia formuoti užsienio politiką taip, kad atsižvelgtume į įsivaizduojamos pavojus, įsivaizduojamas grėsmės, nes to reikalauja viešoji nuomonė. Labai įdomus pastarojo meto pavyzdys iš JAV. Arizonos visuomenės reakcija į imigraciją iš Meksikos. Lyginant, sakykime, Čikagos ar Ilinojaus valstijų reakciją. Sakytume, kad tai iš vis yra visai skirtingos pasaulio šalis. Taigi vėl e, formuojant užsienio politiką skirtą Meksikai, reikia atsižvelgti į tą įsivaizduojamą grėsmę dar labiau nei į tikrą realią grėsmę. Taigi, tai yra pirmasis ryšys, pirmasis klausimas, kaip mes mastome. Mes mastome visą laiką stabilumo ir saugumo kontekste. Antras klausimas, į kurį pabandysiu atsakyti, tai yra ryšys tarp užsienio politikos ir migracijos. Migracija pirmoji atveju yra vidaus politika. Savo šalise įmamės kitokių skirtingų priemonių, kaip spręsti šį klausimą, tačiau Taip pat šios politikos turi ir išorės pasiekmes. Ir migracijos atveju šios pasiekmes gali būti labai didelės. Taigi ryšys yra aiškus. Mums reikia užsienio politikos, kad galėtume valdyti jūsų vidaus politikų pasiekmes migracijos rytyje. Kaip jau sakiau, migracijoje tos pasiekmes gali būti didžiulės. Kartais gali kilti didžiulės dvišalės problemos su kilmės, tranzito šalimis, net ir su visų regionu. Kartais per pasarosius metus matėme, kad, kyl, kad situacija gali labai greitai pablogėti, bu, kalbu čia apie kilmės ir priimančiąją šalį. Egris, egzistuoja įvairių galimų konfliktų ir įtampos šaltinių tarp primančiosios ir kilmės šalies. Pirmoji situacija yra labai gerai pažįstama. Kai mes iš ES ar viena valstybė narė kaltina kilmės šalis, kadangi jos mūsų nuomonė nesima pakankamai veiksmų, kad sukontroliuotų tuos srautus. Tačiau yra ir kita medalio pusė kai kilmės šalies vyriausybė piknaudžiauja situaciją, siekdama pasinaudoti komercinę, pasinaudoti situaciją komercinę ar ekonominę prasme. Tai dažnai pasitaiko. Ir situacija tada gali labai greitai pablogėti, todėl reikia nedelsiant veikti per užsienio politikos kanalus. Taip pat yra ir kitas galimo, galimas konfliktų šaltinis. Čia jau reikia pažvelgti į save, būtent kaip elgesi vyriausybės arba mūsų visuomenės imigrantų atžvilgių. Ir čia nekalbu tik apie bendrą ksenofobiją ir taip toliau, tačiau apie labai konkrečius klausimus, pavyzdžiui, prieiga prie švietimo, socialinės apsaugos ir taip toliau. Kai pablogėja tokia situacija, tada kyla problemų. Ir pavyzdys. Musulmonų imigrantai Europoje. Beveik kiekvienoje, kiekviena Europos valstybė, valstybėje kartais kyla demonstracijos prie ambasadų, islamo šalių ambasadų dėl įvairiausių klausimų. Jūs žinot, apie ką aš kalbu. čia jau reikia spręsti šį klausimą vidaus politikos kontekste. Tačiau, kad tinkamai jis būtų išspręstas, taip pat reikia inkorporuoti ir užsienio politikos aspektą. Jeigu neįtrauksite ir kilmės šalių, iš šio klausimo sprendimą vėlgi situacija pablogės. Trumpas klaus... dabar komentaras dėl kitos situacijos. Čia kalbėjau apie vidaus politikos tarptautinės pasiekmes, tačiau kartais užsienio politikos aspektai yra labai patys svarbiausi, nes jie gali vienaip ar kitaip paveikti tai, kaip e, įgyvendinama vidaus politika migrantų atžvilgių. Būtent kaip ES valstybės narės, kurios nepripažino Kosovo, kaip jos elgėsi su Kosovo imigrantais tai yra visai kitokia situacija. Galiausiai, pirmininkė, trečiasis klausimas. Kaip naudoti, pasinaudoti užsienio politiką, sprendžiant migracijos klausimus, kai kyla situacija, kurioje atrodo, kad saugumas ir stabilumas yra pavojuje, reikia galvoti apie tam tikras atgrasimo priemonės. Tačiau migracijos kontekste tai yra daug sudėtingesnis dalykas. Čia reikia galvoti apie milijonus žmonių, kurie kiekvienas veikia vedini savo interesų. Taip pat reikia saugoti jų teisės, jų gyvenimą, taigi situacija daug sudėtingesnė. Ir čia jau reikia pasitelkti visas įmanomas užsienio politikos priemonės. Pirmiausia, laisva priekyba. Ji kartais visai nepasiteisina. Pažiūrėkime, kiek mes pinigų skiriame savo šalių apsaugai Antra, tiesioginės, tiesioginės investicijos. Trečia, par, pagalba. Ketvirta, žmogaus teisų, gero valdymo skatinimas. Čia dar viena užsienio politikos priemonė, kurią reikia panaudoti tose šalise. Taip pat dvi, dvi, išsamus dvi, dvi šaliai susitarimai su kiekviena šalimi apriepiantis ne tik migracijos, bet ir kitus aspektus skirtus migrantams apsaugoti. Kad, būtų, kad išsisklaidytų galimi konfliktai. Taip pat regioninės strategijos, regioninis požiūris. Ir lab, taip pat norėčiau trumpai paminėti Sahelį. Ponas Brunet kalbėjo apie Magrebą Aš nukeliausiu dar toliau į pietus. Sahelis yra tas regionas, kur, kur migrantų srautai prasidėjo pirmiausia dėl ilgalaikių sausrų kolega taip pat čia turi knygą apie migraciją, klimato kaitą ir aplinką. Ir šie Sahelio gyventojai buvo pirmieji migrantai, kuriuos paskatino migruoti klimato kaita. Tai buvo pirmoji priežastis, tačiau po to prasidėjo konfliktai, nestabilumas. Tose šalise nestabilumas iš tikrųjų labai aktuali problema. Taip pat ponas Rosenburg minėjo, kad kad Europoje mes matome tik aisbergo viršūnę. 86-aisiais tik vienas iš šešių migrantų atvykdavo į Europą, kiti likdavo tame pačiame regione. Taigi mums reikia padaryti išvadą, kad tikrai turime suformuoti išsamų požiūrį į Sahelį. Ne tik kovodami su migracija, bet po migracijos kilo ir kitų problemų, pavyzdžiui, terorizmas, narkotikų kontrabanda ir taip toliau. Mums reikia, mums reikia tam sukurti išsame strategiją ir Europos parlamento indėlis taip pat būtų labai geras dalykas. Ačiū. Dėkoju už jūsų pasisakymą. Dėkoju už tai, kad pasidalinote su mumis savo patirtimi. O dabar pradėsime diskusijas. Pone Lochbiller, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū visiems ekspertams. Tikrai labai išsamus ir įdomus pranešimai. Ponas Rosenburg kalbėjo apie tris es migracijos politikos ramščius. Jeigu mes šiandien kalbame tik apie išorės politiką ir migraciją, vis dėlto siūlyčiau nepamiršti antrojo ramščio, būtent, kad yra įmanoma teisėta migracija. Deja, mes pernelik mažai dėmesio skiriame šiam aspektui Todėl tikrai nelengva atrodyti patikimais partneriais išorės politikoje. Antras aspektas tiek jūs, ponė Rosenbrug, tiek ponas Benavente kalbėjo apie e, priverstinė migracija. 2,2 milijardai žmonių yra priversti palikti gimtinės dėl gaivalinių nelaimių. Egzistuoja įvairiausios prognozės, kiek žmonių nukenčia arba nukentės nuo gaivalinių nelaimių. Taigi mane domina, kokiamis prognozėmis savo darbose remiasi Europos Sąjunga. Toliau išgirdome daug įdomus apie Magrebo šalis. Norėčiau šį bei tą papildyti, kadangi Graikija kreipėsi Frontexą Graikijos-Turkijos sieną už, sienų saugumą užtikrinti. Tai reiškia, bus e, nepraleidžiami žmonės per sieną be dokumentų ir neteisėti migracijos srautai sumažės. Tai Čia yra e, svarbus aspektas. Turkija nėra prieglopščio įstatymo, o jos kaimininėje šalyje regime, kad e, Irane nuolat auga politinių pabėgėlių skaičius išaugo 30 procentų pastaraisiais metais, tai reiškia pamirštama labai aktuali problema, ponė Benaventi, jūs kalbėjote apie darbo migrantų konvencijos e, jubilėjaus minėjimą, tačiau ne viena valstybė narė šios konvencijos nėra pasirašiusi. Kaip manote, kodėl taip yra ir kaip vertina susidariusią situaciją? Galiausiai norėjau atkreipti dėmesį, kad yra rengiamas naujas mandatas, apie jį diskutuojama ir AFET komitete dėl e, Frontexo Tikiuosi, kad parlamentas parengs komisijai rekomendaciją, kad apmokymai, verti, darbo vertinimai būtų atliekami e, kitaip, būtų daugiau dėmesio skiriama žmogaus teisės. Iki šiol šis aspektas nebuvo įtraukęs į Frontexo pagrindinę veiklos rytį. Ačiū. Secondo intervento la kolega Keller. Della... Dėkoju. Dabar ponas Keller. Pone Keller, iš vystymosi komiteto prašom. Sureaguosiu į tai, ką sakė ponas Brunė. Aš sutinku su tuo, ką sakė ir ponas Rosenburgas. Sutinku, kad imigraciją būtina atšvelgti, kalbant apie vystomąją politiką. Sutinku. Bet matau, kad nėra bendradarbiavimo tarp tranzito šalių ir kilmės šalių, kurio būtų siekiama sustabdyti migraciją. Ir visamoji politika nepadeda e, tranzito šalims stabdyti migracijos rautų. Taigi, aš pasisakau prieš tai, kad lėšos skirtos vystymuisi būtų skirtos ES sienos apsaugai stiprinti, bet panašu, kad dabar tas ir vyksta. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas pasirūpins, kad skiriamos lėšos būtų panaudojamos pagal paskirtį. E, taip pat kitas kalbėjas paminėjo laisvos prekybos klausimą, kuris galėtų užkirsti kelią nestabilumui. Aš manau, reikėtų kalbėti ne apie laisvą prekybą, bet apie sąžiningą prekybą. Nes laisva prekyba gali vykti tarp vienodo lygio e, partnerių kalbant apie laisvą priekybą tarp ES ir besivystančių šalių, ES yra akivaizdžiai stipresnė partnerė. Todėl mes turėtume dėmesį sutelkti į sąžiningą priekybą, o ne laisvą priekybą. Taip pat norėčiau pridurti, kad tai, ką minėjo Ros, ponas Rosenburgas, yra labai svarbu Mums svarbu sukurti tokią politiką, kuri užtikrintų vystimasi ir e, stabdytų migraciją. Jeigu mūsų politika menkina ir stabdo augimą tam tikrose šalise, pavyzdžiui, mūsų vykdama žemės ūkio politika, tai nieko gero net neša. Taip pat galima būtų paminėti tą Desertec projektą. Mes e, iš tiesų šiek tiek investuojame į Saharos dykumą, bet galiausiai pasinaudojame projekto atneštą naudą. Taigi mes turime pagalvoti apie tai, kokias pasiekmes atneša besivystančiam šalims mūsų vykdoma politika jų atžvilgių. Kitas dalykas yra žmogaus teisės. Žmogaus teisės nusipelno daugiau dėmesio. Daugiausia yra skiriama dėmesio ekonominiams aspektams, bet neturėtume pamiršti, kad migrantai yra žmonės, kuriems reikia užtikrinti žmogaus teisės, jie turi turėti teisę kreiptis prieglopšio ir taip toliau. Bet taip pat neturėtume pamiršti ir mūsų vykdomos vystamosios politikos. Ačiū. Ponas Mauro. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pirmininkui Provera ir pirmininkiai Kretų, kad surengė šias diskusijas migracijos klausimu. Aš norėčiau išgirsti pranešėjų nuomonę ir turiu klausimą ponui Brune. Aš manyčiau, kad Europos viena svarbiausių problemų yra ta, kad nėra Europos viduržėmio jūros regiono strategijos. Tai yra visiškai akivaizdu, nes visos Barcelona proceso iniciatyvos, taip pat viduržėmio jūros regiono sąjungos kūrimas, toms struktūroms trūksta tinkamų priemonių, tinkamų instrumentų ir nėra aiškios šių projektų vizijos. Pranešėjai patikė ir nemažai e, skaičių. E, ponas Brinė patikė e, skaičių, kurie mane iš tiesų šokiravo. Jis kalbėjo apie demografinį augimą ir ekonomikos augimą tose šalise ir jų nesugebėjimą įdarbinti savo piliečių. Taigi, regis, kad mes galėtume prisidėti prie tų šalių ekonomikos augimo, ekonomikos stiprinimo. Kita vertus, mes priimame nemažai imigrantų iš tų šalių. Mūsų taikyti sprendimai neišsprendė esminių problemų. Jeigu pono Brinė patikri skaičiai yra tikslus, tai kai šios šalis nesvarbu, kad tos šalis ekonomiškai auga, auga ir jų gyventojų skaičius. Todėl reikia labai daug lėšų siekiant augimui tose šalise užtikrinti. Tačiau mes to nedarome, nesprendžiame tų problemų Tunike, Marokė ar Alžyre. Taigi aš norėčiau paklausti pono Briunė, kokiagi būtų tinkama mūsų politika, kiek mes turėtume atverti savo sienas ir leisti kontroliuotai migracijai iš tų šalių. Galbūt jūs galėtumėte paminėti tam tikrą procentinį dydį ir kokiais būdais jūs siekite pagerinti ekonominę situaciją tose šalyse. Jeigu mes investuosime į tokias šalis kaip Marokas, tai galime susidurti su tomis pasiekmėmis, kad tos šalis pradės konkuruoti su mūsų ekonomika. Ir pavyzdžiui, tą galime pasakyti apie naujai stojusias šalis Rumuniją ir Bulgariją. Taigi šalis pradės e, konkuruoti tarpusavė. Tai kokia galėtų būti ta mišri, tinkama, derama ES politika, kuri galėtų atliepti mūsų interesus? Ačiū. Labai sudėtingas klausimas, sako ponas pirmininkas. Jūs tikrai sulauksite jį atsakymą. Pirmiausia, suteiksiu žodį profesoriui Benevente, o po to Brunė. Prašom. Thank you, Mr. Chairman. Um, really, uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš susilaukiau tiesioginio klausimo, bet bijau, kad mm, negalėsiu į jį atsakyti. Klausimas, kodėl valstybės narės neratifikuoja konvencijos dėl migrantų ir jų šeimos narių apsaugos. Aš manau, kad tai visų pirma yra vidinis klausimas pakomentuosiu ponios Keller pasisakymą. Ji kalbėjo apie tai, kad vystamoji pagalba neskiriama tranzito šalimis. Aš nesutiksiu su tuo. Manau, kad egzistuoja dvi šaliai e, susitarimai šiuo atžvilgiu. Dabar laisvoji priekyba. Dėkuoju ponas Bruniai dabar. Ačiū komiteto nariams už užduotus klausimus. Dėl pagalbos tranzito šalims. Paimkime Libiją kaip pavyzdį. Libija yra tikra tranzito šalis. Nėra kilmės šalis, bet tranzito šalis. Na, nekalbant apie bendradarbiavimą dėl sienų kontrolės, aš suprantu, jūsų išsakytas pastabas. Taigi be sienų kontrolės užtikrinimo neturime pamiršti ir to, kad Libijoje nėra sistemos, pagal kurią būtų apsaugomos neteisėtų migrantų arba pabėgėlių teisės. Libijoje nėra jokios nuoseklios politikos, kuri suteiktų galimybės legaliai migracijai. Žinoma, galima būtų padėti šiai šaliai sukurti būtiną struktūrą, kuri padėtų apsaugoti prieglošio prašytojų arba pabėgėlių teisės, kad Libija užtikrintų geresnės migrantų gyvenimo sąlygas savo teritorijoje. Aš manau, kad ES turėtų įsipareigoti prisidėti prie situacijos gerinimo. Mes negalime tiesiog uh, užsimerkti ir nepaisyti realios Libijos situacijos. Nepakanka tik skirti lėšų siekiant sustiprinti savo pačių išorės sienas. Toks požiūris būtų netinkamas, atsižvelgiant į ES prisimtus įsipareigojimus Libijos atžvilgių. Ponas Mauro klausė apie tinkamą balansą, tinkamą subalansuotą politiką. Na, sunku į šį klausimą atsakyti. Būtų galima dirbti ties dviem ramšiais. Žinoma, reikia siekti nusistatytų vystimosi tikslų. Mes neprivalome investuoti į Magrebo šalis. Tačiau mes į tas šalis eksportuojame, be to yra labai daug priežasčių, dėl kurių turime gerinti pramoniai, pramonės galimybės tose šalise, nes tai tuo pačiu padėtų ir mūsų įmonėms aktyviau dirbti Magrebo šalyse. Pavyzdžiui, esama konkurencijos tekstilės pramonės srityje su Azija ir su Magrebo šalimis būtų galima siekti partnerystės pramonės srityje ir ES šalių narių įmonės, Italijos, Ispanijos įmonės tuo ir užsima. Tačiau jos nėra įsteigusios Taigi visą tai atneštų naudos ir Europos bendrovėms. Galiausiai kitas klausimas, ar mums reikėtų e, plėtoti bendradarbiavimą teisinės migracijos srityje. Manau, kad kai kurios valstybės narės tą ir daro. Galima prisiminti Italijos, Tunisijos, Tuniso, Prancūzijos ir Tuniso susitarimus. Čia tikrai yra potencialo sutelkti dėmesį į teisėtos migracijos srautus. Tokiu būdu mes galėtume patenkinti savo pačių poreikius darbo rinkoje ir galėtume kontroliuoti mm, migrantų srautus ir užtikrinti migrantų teisės. Būtent tų migrantų, kurie dalyvautų tokio pobūdžio programuose. Manau, kad tokią veiklą reikėtų plėtoti dar labiau. Nes, kaip žinia, Europos darbo rinkai reikės daug darbuotojų. Iki 2050 metų ES tikrai reikės labai daug tiek kvalifikuotų, tiek nekvalifikuotų darbuotojų darbo rinkos poreikiams patenkinti. Ir manyčiau, kad Magrebo šalis galėtų būti tie natūralūs mūsų partneriai. Ha chiesto di intervenire eh, il signor Rosenburg, prego. Ponas Rosenburg paprašė žodžio, prašom. Dėl migrantų teisų. Kaip žinote, antradienį šią savaitę Afrikos ir ES vadovai susitiko Tripolėje ir susitarė dėl naujos Afrikos Europos partnerystės. Ji apima dalį dėl migracijos judumo ir užimtumo. Užimtumas ir migracija yra e, vienoje dalyje ir tai jau įdomus faktas, tačiau čia ne esmė. Iš tiesų partnerystė turi veiksmų planą. Taigi, matome e, aišku patvirtinimą, kad bus tarp ES ir Afrikos diskutuojama apie migrantų žmogų teisės partnerystės kontekste. Pirmą kartą toks dialogas vyksta, aišku, bus kalbama apie migrantus Europą bei apie migrantus e, Afrikoje. Ir kaip šį rytį išgirdome, jų ten yra daugiau. Taigi šios tiesioginės partnerystės rėmose kalbėsime apie migrantų žmogaus teisės, pavyzdžiui, Libijoje ar kitose Afrikos šalyse. Ten e, bus galima bandyti pagerinti jų situaciją. Akivaizdu, kad tai didelis politinis žingsnis į priekį. Reikia pasinaudoti arteinančiais metais pasiektų susitarimų ir ištamiai diskutuoti apie šią problemą. Toliau ponios Logviller Lochbiller klausimas dėl to, kiek yra migrantų, dėl klimato ir gabalinių nelaimių ir kok, ar kiek išauks migrantų srautai. Pasakysiu, kad komisija neturi pajėgumų rinkti panašaus masto duomenis apie klimato migrantų srautus. Mes pasitikime tarptautinės migrantų organizacijos, kitų tarptautinių organizacijų surinktais skaičiais, taigi čia aš nenoriu pernelyg daug komentuoti. Tiesiog noriu pažymėti kad nors mes neturime dabar pajėgumų, mes investuojame į pajėgumų stiprinimą ir po mėnesio turėsime AKR migracijos srautų stebėjimo centrą. Tai yra didelis projektas, 10 milijonų iš e, migracijos fondo bus investuota į jį, į jį ir tarptautinė migrantų organizacija jame aktyviai dalyvauja. Jo tikslas e, turėti daugiau žinių apie skaičius, tendencijas susijusius su migrantais ir apskritai daugiau žinoti apie migraciją. Prieš suteikdamas žodį poniai Kretu, ponė Pač e, dar prašė žodį. Atsiprašau, kad praleidau jūs Tiesiog norėjau atsakyti į keletą klausimų dėl mm, to, kaip išauks migrantų srautai dėl klimato kaitos. Aš čia turiu leidinuką, dėje jų neturiu pakankamai daug su savim, bet jie yra nemokami e, atsisistini iš mūsų tinklalapio. Ten yra uh, tam tikri skaičiai, kurie, manau, atsakysi į parlamentarės klausimą. Mes skaičiuojame, kad dabar yra keletas milijonų, per ateinančius 50 metų išauks skaičiai iki 100 milijonų, tačiau mums reikia konkrečių skaičių, kad galėtumėme didinti samoningumą šiai problemai, e, geriau reaguoti, stiprinti pajėgumus. Toliau noriu kalbėti apie mm, teisėtą migraciją norėjau atkreipti dėmesį, kad mes EP atlikome tyrimą 27 valstybėse narėse e, dėl teisėtos migracijos. Atsižvelgėme į įvairias valstybių narių vykdomas politikas dėl prieglopšio, dėl migracijos. Jūs galite susipažinti su šiuo dokumentu. Taip pat dėl klausimo, dėl tarptautinės konvencijos, dėl darbo migrantų ir jų šeimų apsaugos, kuri minime 20-asis pasirašymo metinės, ratifikavimo procesas liudyja apie tai, kad egzistuoja politinės kliūtis šiam dokumentai pripažinti, šias kliūtis galima įveikti. Taip pat atliktas UNESCO tyrimas, jie atliko du mano buvę kolegos, nagrinėta situacija 27 ES valstybėse narėse, kokie ten yra, e, kokios yra ten kliūtis dėl pasirašymo ir kaip būtų galima jas įveikti. Ačiū. Pirmininkas. Aš e, taip pat turiu klausimą, mane domina jūsų nuomonė apie situaciją E, viena, vieno žemynų viduje. Na, kad pavyzdžiui, Afrikoje. Tarp Afrikos šalių taip pat vyksta migracija, pavyzdys būtų Libija. Katafio panafrikinis, e, panafrikinė koncepcija numanė, kad nustatė, kad visi afrikiečiai yra Libijos piliečiai. Tai reiškia, kad teoriškai kiekvienas afrikietis gali atvykti į Libiją. Libijoje tai sukėlė daug problemų ir dalis jų buvo įveikta migrantams e, vykstat į Europą. Taigi čia mes regime tam tikrų problemų. Kaip Jūs manote, reiktų skatinti santykius su migracijos kilmės šalimis ir kaip reiktų derinti su jomis ekonominę, socialinę, užimtumo politiką, kokiu, kokiais instrumentais galėtume pasinaudoti. Uh, Toliau antras klausimas, ar nereiktų nuolatinės struktūros, kuri padėtų sureguliuoti konfliktus tarp es kaiminių valstybių, tai padėtų užkirsti kelią krizėms ar krizių paštrėjimams atskiruose regionuose. Monsieur Brunet. Thank you. Um, well, uh, on your first question... Ponas Brunet, dėl pirmojo jūsų klausimo būtų naudinga sukurti instrumentus ir mechanizmus, kad būtų galima užtikrinti tripusi bendradarbiavimą tarp Afrikos e, valstybės esančiai šiaurėje ir į pietus nuo Saharos. Yra tam tikrų veiksmų, kurios rengia Šiaurės Afrikos valstybės, bet reikia juos plėtoti. Taip pat išvelgėme potencialą Europai aktyviau sitraukti į trišalį bendradarbiavimą. Afrikos valstybės nori, kad jų kaimininės, kaiminės vystytųsi sėkmingai ir nori, kad tose šalise būtų stabili situacija. O Sahelija, blogėjant ekonominiai ir saugumo situacijai, prastėja ir jau kaiminių padėtis. Suvokiama, kad reikia investuoti į artimiausių kaiminių plėtrą. Ir mes, ES, netiesiogiai nukenčiame nuo nestabilumo Sahelio regione. Čia mes turime e, bendrą interesą ES, Magrebo šalis, pietus nuo Saharos atsančios valstybės, e, stengtis padėti vystytis silpnesniems valstybėms. Kad tą padarytumėme, mums reikia instrumentų padėsiančių apjungti ES, e, Magrebo ir pietus nuo Saharos atsančių valstybių pastangas ka, tai, ką turime dabar, nėra e, pakankama atsakyti į iššūkius, kurti novatoriškus projektus. Aš šiame regione išvelgiu tikrai didelį potencialą. Ačiū. Ponas Rosenberg, prašom. Uh, just, just in the same line, um... Mes taip pat manome, kad svarbu pažvelgti ir į Afrikos sąjungą kaip pagrindinį šios diskusijos ir proceso partnerį. Uh, Žinote, kad Afrikos Sąjungos koordinavimas Afrikos sąjunga koordinuoja regioninės bendruomenės, jie visi aktyviai stengiasi skatinti laisvą žmonių judėjimą regione. Taip pat yra patvirtinti protokolai jie turi sukaupę patirties ir kai mes kalbame su Afrikos partneriais, mes matome, kad jie į Europą žvelgia, žvelgia kaip į partnerį. Jei tame kontinente jie galėtų paskatinti tokį patį laisvą žmonių judėjimą kaip čia, jie mano, kad tai ne tik prisidės prie vystimosi, kaip kad atsitiko mūsų atveju, bet taip pat ir mm, žmonės galėtų tada surasti alternatyvų keliavimo iš, migravimo iš Afrikos, nes jei rastume darbą kaiminėme regione, tai tuomet visai nereiktų rinktis kitų migracijos formų. Taigi svarbu padėti e, Afrikos sąjungai gyveninti tas politikas. Dabar poniai krėtų baigiamasios pastabos. E, ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti už jūsų įdomius pasisakymus. Mums labai naudinga buvo išgirsti informaciją apie šį, šią aktualią temą. Norėčiau tarti keletą žodžių apie šius tris pagrindinius kanalus, kurie sudaro migraciją. E, žmonių srautai, finansiniai srautai ir ir kalbant apie smegenų nutekėjimą, tai migrantai vyksta į užsienį gauti gerą išsilavimą. Taip pat yra perve, pinigų pervedimo problema, kai migrantai perveda pinigus į savo kilmės šalį. Juo reikia pasinaudoti kaip priemonę kilmės šalies skurdui mažinti. Ponas Mauro jau išvyko, bet uh, ir ES yra problemų susijusių su tuo. Per pastaruosius metus sumažėjo darbo rinkos ir dėl to pervedimai į besivystančias šalis sumažėjo, nors dabartiniai migrantai ir negrįžta į savo šalis. Tai taip pat didelė problema. Taip pat norėčiau pridurti, kad iš vystimosi perspektyvos. Manau, ES taip pat turi patobulinti vystimosi finansinius finansavimo instrumentus, ypač vystimojo bendradarbiavimo, humanitarnės pagalbos ir vystimosi fondo instrumentus, taip pat e, pagerinti reakciją į priversinę migraciją. Čia reikia siekti nuseklesnės politikos, veiksmingesnės politikos Ir galiausiai, manau, reikėtų pabrėžti, kad svarbu kreipti dėmesį į pačias pažeidžiamiausias migrantų grupės, tai yra moteris ir vaikai. Valstybės turėtų užtikrinti, kad nediskriminavimo principas būtų taikomas migrantėms moteriams, jų prieigai prie darbo rinkos ir siekti užtikrinti, kad jų pagrind, gerbiamos būtų jų pagrindinės socialinės ir ekonominės teisės. O migruojantis vaikai turėtų gauti aukščiausio lygio apsaugą, prieigą prie sveikatos priežiūros ir švietimo. Dar sėkiai dėkoju ir tikiuosi turėsime progų m, mm, tęsti šią diskusiją ateityje savo komitetuose vyks, mūsų komitetuose vyks diskusijos plenarinėme posėdėje taip pat ir tikimės įnešti savo indėlį į šios problemos sprendimą. Ačiū. Ačiū visiems, sako pirmininkas. Pereiname prie kito klausimo, tai yra apsikeidimas nuomonėmis su Peter Faith, kuris yra specialusios įgaliotinis Kosove. Thank you. Thank you, Mr. Provera.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 Bene. Proseguiamo con il punto seguente. Eh, come... Ponios ir ponai, tęsiame darbą. Kaip jau sakiau, keisimės nuomonėmis su Peter Faith, kuris yra ES specialus įsigaliotinis Kosove. Norėčiau pasveikinti poną Faith. Jis dažnai lankosi šiame komitete. Ir tai, kad jis atvyko ir šiandieną, reiškia, kad situacija su Kosovu yra sudėtinga. E, po kelių savaičių vyks iš ankstiniai rinkimai, pirmieji po vienašališko nepriklausomybės paskelbimo toje šalyje, kaip žinia. Europos parlamentas nusprendė siūsti stebėtojų misiją ir tai rodo, kokią svarbą mes teikiame šiam klausimui. Norėčiau padėkoti ponui Faith už jo pagalbą kurią jis teikia šiam komitetui savo žiniomis ir patirtimi. Ir mes labai norime susipažinti su šia šalimi, taigi toliau negaiždamas laiko perdodu žodį jam. Ačiū pirmininkė. Man didžiulė garbė dar sėki lankytis šiame komitete. Pirminkaujant jums, norėčiau taip pat asmeniškai padėkoti Europos parlamentui už jo dėmesį ir paramą siekiant pažangos Kosove kaip ES specialusis pasiuntinys, turėčiau paminėti, kad mūsų vietos partneriai Kosove pastebė Europos parlamento paramą ir, ir, ir rodomą susidomėjimą. Tai sustiprina Europos balsą Kosove. E, laikinai einantis prezidento pareigas Krasnyčiai asmeniškai pakvietė Europos parlamento pirmininką stebėti būsimus rinkimus ir džiaugiuosi, kad mes sulauksime septynių Europos parlamento narių, kurie oficialia delegacija atvyks e, gruodžio 12 į rinkimus. Tai pasiūs labai svarbę žinę apie ES paramą demokratiniam procesui Kosove. Ir šios delegacijos verdiktas tikrai bus labai svarbus Kosovo piliečiams ir visam regionui. Tęsiant tą pačią temą, praėjusio savaitgalio e, apsilankimas Kosove, ponios e, Uličiak, jūsų pranešėjos, taip pat buvo labai lauktas signalas ir kartu keliaudami į senovinį Prizn miestą mes kartu e, pasiuntėme stiprų paramos signalą, taip pat išsakėme ir būtiną kritiką. Taip pat suteikiame platesnę Europos perspektyvą tose sritise, kaip pavyzdžiui pagarba kultūriniam paveldui ir mažamų teisėms. Jo šie klausimai yra labai svarbus Europos vertybėms, kurias bandome puoselėti. Iš šiuo vizitu buvo labai domimasi ir Kosovo žiniasklaidoje. Pone Lunačiak taip pat lankėsi Šiaurės Kosove, tuo pademonstruodama parlamento įsipareigojimą visoms bendruomenėms esančioms Kosove. Pirmininkė, per pastarąjį laikotarpį įvyko daug svarbių įvykių Kosove ir aplink jį. Pirmiausia, kaip sakiau, buvo paskelbti iš ankstiniai rinkimai pasirodė komisijos pažangos ataskaita. Taip pat buvo daug dėmesio kreipiama į vizų režimo liberalizavimą. Taip pat e, tęsiamos mūsų pastangos e, ruošiantis e, būsimoms daryboms su Serbija. Kiekvienas iš šių klausimų buvo svarbus stiprinant ES vaidmenį Kosove. Norėčiau pirmiausia Jums papasakoti apie rinkimus, kur yra, ta rinkimų tema yra dabar svarbiausia Kosove. Po to, kai buvo paleista e, Kosovo asamblėje, buvo paskelbti iš ankstiniai rinkimai numatyti gruodžio 12 dieną. Tai bus pirmieji visuotiniai rinkimai, kuriuos organizuos naujosios Kosovo institucijos. Jų svarba, e, jie yra, jie suteiks svarbę progą parodyti, uh, kad sustiprėjo demokratija toje šalyje, nes nepaisant e, trumpo laiko dabar jau ruošiamasi rinkimams, visuotinė informacijos kampanija jau prasidėjo. Aš vis pabrėžiu, kaip svarbu, kad visos bendruomenės dalyvautų šiame procese. Mano Biuras taip pat paremė įvairiausius pilietinės visuomenės projektus skirtus e, skatinti mažumų ir jaunimo, taip pat e, aklųjų dalyvavimą rinkimuose. K4 ir EULEX taip pat glaudžiai bendradarbiauja su, su, su Kosovo policija. EBPO taip pat uh, bendradarbiauja su Kosovo institucijose. Mano biuras koordinuos taip vadinamą diplomatinį rinkimų stebėjimą. E, atvyks daugiau nei šimtas diplomatų ir pareigūnų komandų. Jos susidarys iš mano darbuotojų, taip pat ambasadų ir įvairių organizacijų Prištinoje ir kitur regione. Norėčiau čia išreikšti dėkingumą valstybėms narėms už jų aiškiai išsakomą paramą. Jos labai teigiamai pasisakė uh, apie koordinavimo vaidmenį ir taip pat išreiškė Europos susidomėjimą demokratijos procesais Kosove. Uh, Mes taip pat lauksime ir jūsų oficialios delegacijos atvykstant netrukus. Tikiuosi, kad kita vyriausybė bus bent jau dviejų Kosovo ir Albanijos partijų koalicija ir kartu su Kosovo ir Serbijos ats, serbų atstovais. Jeigu taip įvyktų, tai reikštų, kad būtų sukurtas stiprus pagrindas kovoti su ateities iššūkiais. Savo, pasi, savo pokalbėse su partijų lyderiais aiškiai sakiau, kad kita vyriausybė turi būti švari. Atvirai kalbant, kaip mes žinome, Kosovas ir jo lyderiai turi problemų su savo įvaizdžiu, Kosovo reputacija nėra gera ir šią situaciją reikia taisyti. Vyriausybė taip pat turi būti ne tik švari, bet ir kompetitinga, kadangi Vienas iš svarbiausių iššūkių yra socialinės ir ekonominės sąlygos. Matome lėtą augimą, kurį skatina viešosios investicijos. Nedarbo lygis yra dvigubai didesnis regiono vidurkis E, namūkio pajamos žemos, o skurdas paplitęs. Visą tai reikia keisti. Būsimoji vyriausybė turės pagerinti verslo klimatą ir investicijų klimatą. Tai reiškia, kad teks įgyvendinti struktūrinės energetikos, kasybos ir telekomunikacijų sektoriaus reformas. Tai reiškia, kad reikės įgyvendinti e, protingą ir tvarę finansų politiką ir tobulinti teisės viršenybę, gerinti teisės viršenybę. Švari, kompetitinga ir patikima vyriausybė su naujais įgaliojimais taip pat pasitarnaus tęsiant pažangą Kosovo santykiuose su Europos Sąjunga. Ir čia pagrindinis dėmesys bus kreipiamas į Europos Sąjungos facilituojamą dialogą su Serbija. Rinkimai, aišku, reiškia ir tai, kad šis dialogas pilnai neįsibėgės iki rinkimų pabaigos ir tikriausiai prasidės tik kitais metais. Tačiau esu tikras, kad Kosovas yra pasiruošęs įsitraukti į šį dialogą. Geresnis supratimas tarp Briuselio ir Vašingtono Kosovui ir jų lyderiams suteikia didesnio pasitikėjimo. Kosovo vyriausybė nerimauja dėl šio proceso, jai kyla abejonių. Tačiau jie sutiko ir pažvelgti į teigiamas šio dialogo pusės ir teikiamas galimybės. Ir kalbė, bus kalbamasi temomis, kurios yra aktualios Kosovo žmonėms ir kurios leis pagerinti valstybės funkcionavimą tose sritise, kuriuose dabar pažangos pasiekti nepavyksta. Ir manau, galėsime padaryti pažangą tose sritise, kur Serbija ir turėtų ją padaryti, kadangi jos įvairūs saitai su Kosovu uh, yra svarbus, bet e, šiuo metu neoficialūs. Pirmininkė, aš esu tikras, kad pažangą padaryti įmanoma. Pagrindinis e, klausimas šiai šaliai ir tarptautiniai bendruomeniai išlieka Šiaurės Kosovo klausimas. E, čia kyla didžiuliai iššūkiai, tačiau noriu atkreipti dėmesį į žymę pažangą padarytą Serbijos ir Kosovo likusiame regione. Praėjusiais metais naujos mm, mažumų savivaldybės į pietus nuo Ebos upės ne, neveiksmingos ir kad reikia situaciją taisyti. Tačiau pasirodė, kad šios savivaldybės veikia, jos, jų veikla dalyvauja ir serbai. Tai, aišku, dar nebaigtas darbas. Bet teigiamas ženklas yra tai, kad Kosovas eina teisinga kryptimi. Aš taip pat prisimenu pasišventusius tokių savivalybių kaip Gracinys ir Šepsė merus, kuriems kyla didžiuliai iššūkiai, tačiau jie prisideda prie veiksmingesnio Kosovo valdymo. Taip pat galvoju apie vidutinį serbų balsuotoją kurie nuspręs pasižiūrėti, ką atneš jiems jų balsas. Pirmadienį susitikau su naujos Serbijos politinės grupės atstovais, kurie dalyvaus nacionaliniuose rinkimuose. Jie tikisi, kad serbai dalyvaus aktyviau. Šiaurės Kosovas e, taip pat keičiasi. Ta transformacija, kuri įvyko Kosovo pietuose pavyks ir šiaurėje, bet tai nėra greitas ar lengvas procesas. Šiaurė yra Kosovo serbų, kurie nori politi dalyvauti politinėme gyvenime, tačiau jie patiria gazdinimus iš tų, kurie nori, kad situacija ir toliau liktų stagnuojanti, politinė situacija. Taip pat šiaurėje yra Kosovo serbų, kurie nori ekonomiškai įsitraukti į veiklą su Kosovu, tačiau jie susiduria su nusikalteliais, kurie pasinaudoja teisės viršenybės nebuvimu. Tam reikia įsipareigojimo ir drąsos, taip pat, kad Kosovo vyriausybė pasiektų veiksmais ir žodžiais pasiektų Kosovo mažumas. Šiaurės Kosovo žmonės turi sugebėti pasir, padaryti demokratinį ir ekonominį pasirinkimą. Dabar jie to negali. Būtų nerealistiška tikėtis, kad kiekvienas staiga nuspręstų aktyviai dalyvauti rinkimuose. Tačiau pasakysiu, kad negalime toleruoti granatų mėtymo ir naktinių gazdinančių skambučių. Pirmininkė, suprantu, kad tik vakar šis komitet, kad dar vakar šis komitetas ragino išardyti paralelinės struktūros Kosove ir aš sveikinu tokį pareiškimą. Religiniai ir kultūriniai reikalai, į kuriuos ir toliau kreipiu didelį dėmesį, man leidžia pasakyti, kad ir čia yra tam tikri pažangos ženklai. Iš dalies ir Graikijos ambasadoriaus Dimitris Miskopolos dėka, kuris aktyviai dirbo šioje srityje. Naujojo serbų ortodokso bažnyčiaus patriarcho e, paskirimas e, Kosovo policijai užtikrinant saugumą. koordinuojant EULEX, sukūrė teigiamą pokytį kai kurių istorinių, religinių e, vietų apsaugos perdavimas Kosovo policijai taip pat vyksta sėkmingai. Kai e, susitikau su ponia Lunaček, išgirdau įkvepiančių žinių apie ortodoks, apie ortodoksų religinės bendruomenės e, suaktyvėjimą. Europos sąjunga turi suvaidinti labai svarbų vaidmenį. Europos vertybės ir lūkesčiai turėtų pasitarnauti kaip svertas ir Belgrade, ir Prištinoje. Pagrindinės Europos demokratijos, saugumo ir ekonominių galimybių normos – šiaurės Kosovo regione neveiksmingos. Ir EULEX Europos teisės misija padeda keisti situaciją. Taip pat dėrėtų paminėti platesnės tarptautinės visuomenės pastangas siekiant prieigos prie projektų, kurie skirti pagerinti, padėti Šiaurės Kosovo gyventojams vykdyti socialinę plėtrą. Taip pat pabrėšiu, kad remiantis pokalbiai su vietos gyventojais darau išvadą, kad ne tie, kuriems neaišku dėl Kosovo nepriklausomybės, vis tiek šimtų procentų įsitikinę, kad jie nori bent jau pagrindinio, paprasčiausio saugumo savo ir savo šeimoms. ES padedamas dialogas gali prisidėti prie normalizavimo proceso ir taip pat paskatinti pažangą Šiaurės Kosove pirmininkė. Buvo protingai pastebėta, kad dialogo procesas susijęs su Serbijos ir Kosovo priartėjimu prie ES. Mums reikia, kad abi šios šalis žengtų atitinkamus žingsnius, nors net jos ir yra skirtingose tos kelionės etapuose. Tačiau niekas nepasiekiama lengvai viską reikia užsidirbti. Komisijos pastarojo meto pažangos ataskaita dėl Kosovo buvo subalansuotas ir realistiškas įvertinimas. Pasiekta pažanga svarbi, ypač decentralizavimo, mažmų teisių srityse, taip pat policijos srityse, tačiau išlieka sričių, kuriuose dar daug ką reikia padaryti, įskaitant kovą su korupcija, teismų sistemos stiprinimo o taip pat užtikrinant pilną žiniasklaidos laisvę. Priština taip pat patiria svarbų mokymosi procesą. Čia kalbu apie vizų liberalizavimo klausimą. Vizų liberalizavimo dialogas nepradedamas vien tik už gerą elgesį, yra konkretus techniniai reikalavimai. Ir dabar Kosovas pradeda suvokti, kad ES yra valstybių narių bendru, bendryje, kuriai kyla praktinių abejonių. Tačiau šiuo klausimu pasakysiu, kad iš pradžių Priština išsakė, nu, parodė nusistebėjimą ir nusivylimą. Taip pat jie mano, kad tarptautinė bendruomenė turėtų, turėjo labiau pasislinkti po tarptautinio teisingumo teismo nutarimo, kad ta, nepriklausomybės paskelbimas nepažeidė tarptautinės teisės normų. Kosovo gyventojai mano, kad jų patirtos kančios ir kliūtis nusipelno praktinio atlygio. Jie mano, kad jiems taikomi skirtingi standartai lyginant su kaimynais. Pastarojo meto apklausoje Kosovo piliečiai, kurie mano, kad ES juos pasveikins draugiškai, nukrito iki 10 procentų. Visi žinome, koks pavojus kyla, jei paliekama per daug erdvės nacionalizmui ir skepticizmui. Negalime leisti, kad įsišaknytų izolacijos ir stagnacijos jausmas. Tačiau kitur Balkanuose jau pastebėjome, kad kai ES kalba aiškiai, kai jos iniciatyvos yra aiškios ir visuomenės supratimas yra aiškus, tada galima daryti pažangą. Jei manysime, kad esame suinteresuoti, kaip valstybės narės ir sąjunga, kad Kosove būtų pasiekta pažanga, tuomet manau, kad turėtume irgi siekti išlikti teigiamais ir pragmatiškais. Tikiuosi, kad ne kompromituodami savo plačiųjų principų, galėsime ieškoti papildomų galimybių, kaip priartinti Kosovą prie europinių struktūrų. Priekyba yra tas pavyzdys, kur vystimasis yra naudingas visiems - Kosovui, regionui, mūsų norui pasislinkti nuo pagalbos į investicijas, pereiti nuo pagalbos į investicijas. Ir tikiuosi galėsime padaryti dar daugiau, kad būtų panaikintos kliūtis Kosovo eksportui. Mes Europos šeimoje turime išlaikyti nuoseklumą, savo žinių nuoseklumą ir aiškumą. Turime aiškiai išsakyti kritiką tokiai šaliai kaip Kosovas, bet taip pat privalome aiškiai apibriežti savo politikas, kadangi Kosovo 2 milijonai piliečių labai atidžiai seka mūsų pažadus ir rimtai juos žiūri. Taip pat rimtai žiūri ir mūsų kritiką. Pirmininkė, Kosovas nebėra saugumo klausimas, bet greičiau vystimosi klausimas. Ten reikia vystyti valdymą, ekonomiką ir visuomenę. Po rinkimų visi tikėsis ekonominio augimo ir prieartėjimo prie Europos. Siūlau, kad pasiruoštume pasinaudoti tą situaciją Juk tiek Kosovui, tiek ES aktualu, kad ES taptų Kosovo pagrindinę partnerę. E, esu įsitikinęs, kad Kosovas gali ir gali pasiekti sėkmės ir pasieks tos sėkmės ES atžvilgių. E, dėkoju, kad pakvietėte mane šiandieną. Dar sėki sakau, man buvo didžiulė garbė kalbėti šį rytą čia. Taip pat dėkoju už jūsų nuolatinį dėmesį Kosovo klausimui. Dabar aš nekantrai laukiu jūsų pastebėjimų. Ačiū. Eh, dėkoju, ponios ir ponai. Yra daug norinčių pasisakyti. Pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjai poniai Liūnačiak. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Faith už pasakytą kalbą. Aš tikrai pritarčiau kiekvienam jūsų išsakytam žodžiui, ypač tam, ką kalbėjote apie ES tikslus ir kaip pristatėte dabartinę situaciją Kosove. Taip pat dėkoju, kad paminėjote mūsų apsilankymą Kosove ir Prizm mieste. Iš tiesų buvo labai įdomu pamatyti, kad yra atnaujinama šventikla kad ir ortodoksų šventikas vykstantis į miestą yra sveikinamas kit, piliečių, sveikinamas žmonių. Ir tai rodo, kad yra vilties, jog Prizm miestas pasikeis. Šiame mieste kalbama trys, trimis kalbomis ten gyvena ir turkų bendruomenė, kuri kalba turkų kalba ir tikrai tame mieste matoma vilties. Kitas dalykas, mes susitikome su pilietinės visuomenės atstovais ir išklausėme žmogaus, kuris kasmet Prizm mieste organizuoja dokumentinių filmų festivalį. Ir jis minėjo pastatą, kuris dešimt metų yra apleistas ir norėjo, kad jis būtų panaudotas tokiems filmam, filmų festivaliams renkti. Mes buvome susitikę ir su meru ir nusprendėme, kad tikrai būtų svarbu atstatyti būtent tą istorinį pastatą, o ne statyti naują pastatą dokumentinių filmų festivaliams renkti. Taigi aš tikiuosi, kad e, bus pasistumėta e, sprendžiant šį klausimą ir tikiuosi, kad e, mūsų pirmininkas nuvykęs į Prizin galės sudalyvauti tokiame festivalyje ir pasižiūrėti filmus. Tačiau kiti klausimai nėra tokie paprasti ir lengvi. Dėkoju už tai, kad kalbėjote apie dialogą vizų klausimų. Vizų liberalizavimo klausimas yra kertinis ES ir Kosovo santykiuose. Aš iš tiesų manau ir tą patvirtino apklausos kad Kosovo jaunimas yra vis labiau izoliuojamas, nes jaunimas bus vieninteliai, kurie negalės laisvai keliauti. Ir žinoma, man nereikia visko pakartoti, kas jau buvo pasakyta, to labiau, kad pirmininkas prašo, kad kalbėčiau kuo trumpiau. Kitas dalykas yra dvigubi standartai. Mes neturėtume su tuo sutikti. Pono Feik norėčiau paklausti, ar turite naujos informacijos apie situaciją taryboje. Vakar pas mus lankėsi Belgijos pirmininkaujančios šalies ministras, kuris sakė, kad turime kalbėti su savo piliečiais, norėdami stumėtis į priekį Kosovo klausimu. Pone Malstrom kitą savaitę siunčia savo misiją į Kosovą ir tikiuosi, kad bus pradėtas dialogas dėl vizų, dabar dėl rinkimų. Dėkuoju Jums, kad labai aiškiai pasakėte, jog ateinant vyriausybė turi būti švari vyriausybė. Žinoma, balsai bus saklastojami, bus pažeidimų, žmonės, kai kurie balsuos su mirusiųjų asmenų tapatybės kortelėmis. Taigi aš norėčiau Jūsų klausti. Jūs kalbate labai aiškiai, labai griežtai Europos parlamentas siūs savo rinkimų stebėtojų misiją. Ir aš manau, kad būtina įtraukti ir kitų šalių ambasadorius, jungtinių tautų ambasadorių dirbantį Prištinoje, pasirūpinti rinkimais, nes per pastarosius metus e, labai dažnai būdavo klastojami balsai, todėl reikėtų labai atidžiai stebėti, kas vyks rinkimų dieną kad būtų išvengta sukčiavimo, kad žmonių atiduoti balsai būtų suskaičiuoti, nes mums reikės bendradarbiauti su būsama Kosovo vyriausybė. Jūs minėjote dvi partijas yra partijų, kurios be jokios abejonės pateks į parlamentą. Atsiprašau, jau čia perėjau prie Serbijos klausimų, bet Bet Albanija gali būti pavadinta mažąją Serbiją. Taigi aš baiminuosi tos izolacijos, į kurią gali linkti gyventojai. Jūs taip pat minėjote energetikos klausimą. Kosovas kiekvieną valandą Kosovo gamyklos išmeta labai daug medžiagų ir aš galiu pasakyti, kad pasaulio bankė dabar dėrybos yra užstrigusios. Galbūt naujos gamyklos nėra pats geriausias sprendimas, tačiau jos būtų tikrai geresnės negu kad dabar Kosove dirbančios. Ir dar apie Kosovo šiaurę. Euleks daro pažangą, buvau susitikusi su ponu Demanjak, naujoju Euleks vadovu ir susidariau įspūdį, kad jis tikrai yra įsipareigojęs dirbti ir siekti pažangos. Eulekse dabar dirba šeši darbuotojai, jie yra įsikūrę šiaurėje ir tai taip pat prisideda prie Euleks daromos pažangos. Žinau, kad šiaurėje gyvena serbai, kurie nori balsuoti. Ko, kaip jūs įsivaizduojate, kokią įtaką šiaurės serb, Kosovo serbams gali padaryti balsuojant prezidentas Tadičius? Ačiū. Dėkoju. Dabar ponas Kukan. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ponui Feif kad pateikėte situacijos Kosove analizę. Jūsų atlikta analizė yra tikrai teisinga. Ir norėčiau na, padėkoti Jums už Jūsų atliekamą darbą. Jūsų darbas tikrai yra sudėtingas, labai atsakingas. Sutiksiu su pranešėja ir su Jumis, kad esminis klausimas yra vizų liberalizavimo klausimas. Taigi, kuo greičiau komisija pradės dialogą šiuo klausimu, tuo geriau. Niekas turbūt negalėtų paneigti, kad e, Kosovo gyventojai yra diskriminuojami palyginus su kitų regiono šalių gyventojais. Taigi būtina imtis žingsnių sprendžiant šį klausimą. Sakėte, kad e, politinė situacija Kosove artėjant rinkimams yra sudėtinga ir galimas daiktas, kad e, situacija dar taps sudėtingesnė. Esama naujų politinių partijų, tradicinės partijos taip pat keičiasi ir Dėl to situacija tampa tik dar labiau sudėtingesnė. Turiu Jums keletą klausimų. Pirmiausia, apie galimą rinkėjų aktyvumą. Dabar išsakoma pačių įvairiausių nuomonių. Ar Jūs galėtumėte prognozuoti rinkėjų aktyvumą atšvelgdamas į vykdomą rinkiminę kampaniją? Jūs žinote, kaip ta kampanija vyksta. Kitas dalykas yra serbų dalyvavimas rinkimuose. Pranešėja jau uždavė šį klausimą, jūs ir pats užsiminėte apie tai savo įžanginėje kalboje. Kaip jūs įsivaizduojate, koks galėtų būti serbų dalyvavimas Kosovo institucijose ateityje? Ir dar vienas klausimas. Labai sunku man dabar jį suformuluoti Bet manau, kad geriau anksčiau tokius klausimus užduoti negu kad vėliau. Tai yra susiję su rinkimų teisėtumu. Mes labai džiaugiamės, kad jūs rūpinatės, kad rinkimai būtų stebimi. Europos parlamentas taip pat siūs savo stebėtojų delegaciją. Tačiau jeigu nebus tarptautinių stebėtojų rinkimų dieną, Tai ar jums netrodo, kad gali pasikartoti Kosove albaniškas scenarius? Žinome, kaip sudėtinga Albanijoje renkti rinkimus. Kaip Jūs manote, ar galima užtikrinti, kad toks Albanijos scenarius nepasikartotų Kosove? Po rinkimų Kosove reikės suformuoti tokią vyriausybę, kuri spręstų sudėtingą šalies situaciją. Taigi, bet kokie ginčiai tarp vyriausybės atstovų ir opozicijos narių tik apsunkinto situaciją Kosove. Taigi aš sakau, kad Kosovui reikia tokios vyriausybės, kuri išimtinai susitelktų ties situacijos šalyje gerinimu ir ieškotų, kaip pagerinti darbo situaciją, kaip sumažinti nedarbingumą šalyje. Galbūt jūs turite pasiūlymų šiais visais mano išsakytais klausimais. Dėkoju. Aš taip pat turiu klausimą. Mano klausimas yra susijęs su teisės situacija šalyje. Žinome, kad būtina pripažinti, jog Kosovo nusikalstamumas yra labai, nusikalstamumo lygis yra labai didelis. Ne tik Kosove, aišku, bet noriu paklausti, kiek nusikalstamumas daro įtakas, įtakos politikai ir ekonomikai. Taip pat noriu paklausti, kiek paplitusi yra ta neteisėta veikla, kokia yra dabartinė situacija lyginant su praeitimi. Ir kitas dalykas yra serbų bendruomenės dalyvavimas rinkimuose. Ar serbai ketina dalyvauti rinkimuose? ar jie susiduria su problemomis rinkiminės kampanijos metu. O dabar suteiksiu žodį ponui Panceri, prašom. Pirmininkė. Aš neslėpsiu, tikrai džiaugiuosi, kad atvykote pas mus. Ačiū, kad tiksliai apibūdinote situaciją Kosove. Nepaisant to, aš vis tik skeptiškai žiūriu į įvykius Kosove. Ir man susidaro įspūdis, kad e, pažanga daroma per nelyg lietai. Tiek ekonominė, tiek socialinė pažanga, tiek teisės viršenybės įtvirtinimas, tiek e, kova su nusikalstamumu, tiek e, jėgų balanso pasiskirstimas šalyje. Pažanga dėl Mitrovicos taip pat yra labai lėta, situacija yra sudėtinga, jūs sakėte ir aš visiškai sutinku. Ir tai atspindi Kosovo žmonių apklausos, kad Kosove žmonės skeptiškai žiūri į Europą. O tai gali pastumėti gyventojus į dar didesnį nacionalizmą. Aš norėčiau sužinoti jūsų nuomonę dėl to klausimo. Galbūt Europa laikosi tikrai prieštaringos politikos Kosovo klausimu. Yra penkios valstybės narės, kurios dar nėra pripažinusios Kosovo nepriklausomybės. Aš manau, kad visų klausimų yra skiriamas pernelyg didelis dėmesys. Žinoma, tai svarbus klausimas. Bet tai net neš esminių pakeitimų, esminių pokyčių. Mes turime Kosovai pasiūlyti tvirtą, aiškę politiką. Nežinau, ar jūs pritarsite mano nuomonėje. Galbūt aš neturėčiau taip skeptiškai žiūrėti į Kosovą, bet aš skeptiškai jį žiūriu. Taigi turiu tris klausimus. Pirma. Pone Ašton siekia tikslų, keleto tikslų, Ir vienas iš tokių teigiamų tikslų yra užmėgsti dialogą su Kosovu ir Serbijos institucijomis. Žinoma, tokie dialogai yra prasmingi ir naudingi, bet pastaruoju metu pasigirsta nuomonių, kad Serbija gali tapti gan greitai ES valstybė narė. Nežinau, ar Prištinoje apie tai kalbama ir ar tai sukelia problemų siekiant pažangos Kosove. Lankiausi regione, kai vyko vietos rinkimai ir mačiau, kad mes neužmesgame dialogo su visais kitais partneriais, pavyzdžiui, ES su NATO neužmesga pakankamai glaudaus ryšio. Dabar jau manau, kad pažanga yra pasiekta šioje srityje. Bet nepaisant to, pastangos yra išsklaidytos, reikia daugiau koordinavimo, daugiau bendradarbiavimo. Aš tikiuosi, kad šie iš anksniai rinkimai vyks skaidriai ir Aš tikiuosi, kad politinės jėgos, kurios laimės rinkimus, bus labiau atsakingos ir rūpinsis Kosovo ateitimi. Dėkoju galiausiai panas Lyzek. Ačiū. Ačiū ambasadoriui už nuoseklų, gerai struktūruotą pranešimą. Man padarė įspūdį jūsų pasisakymas, jis buvo labai įdomus. Turiu porą klausimų. Pirmiausia, politiniai klausimai, po to ekonominiai. Ar galėtumėte mums daugiau papasakoti apie dabartinius politinius santykius tarp Kosovo ir kaiminių šalių? Jau buvo užsiminta, kad Kosovo santykiai su Serbija yra sudėtingi dėl akivaizdžių priežasčių, tačiau kokie yra santykiai su kitomis kaiminėmis šalėmis? Man ypatingai do, rūpi Kosovo ir Albanijos ryšiai. Ir antrasis klausimas susijęs su ekonominiais dalykais. Jūs kalbėjote apie Kosovo ekonominę situaciją. Na, vaizdas yra tikrai liūdnas, pesimistinis. Sakėte, kad e, Kosovui būtinos investicijos. Visai neseniai kalbėjau su Lenkijos policininku, kuris keletą metų dirbo Kosove. Jis man sakė, kad net jam sunku įsivaizduoti, kaip gali apskritai funkcionuoti valstybė, iš kur apskritai ji gauna pajamų. Taigi mano klausimas yra toks, iš ko galėtų išgyventi Kosovas, kokie yra Kosovo pajamų šaltiniai. Ačiū. Dar yra vienas norintis pasisakyti parlamentaras. Panas Tanak, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, specialus įsigaliotiniai. Aš taip pat nesenai lankiausi Kosove, pritariu tam susirūpinimui, kurį išsakė e, kolegos. Aš pranašavau, kad tai bus, bet čia jau kita problema. Turiu konkretų klausimų, kadangi aš esu pranešėjęs dėl Jotkalnyjos ir panaši situacija yra kaimininėse šalyse, būtent viduje perkelti asmenis. Uh, Romo, Egipto, Aškalių bendruomenės žmonės. Taigi, koks spaudimas daromas vyriausybei, kad ši, šios bendruomenės galėtų grįžti savo namus Kosove. Aš nežinau, ar serbus pavyks gražinti į jų buvusius namus, tačiau gal kit, tos etinės bendruomenės pavyks gražinti ir mane domina, kokios pastangos daromos siekiant padėti šioms trims bendruomenėms. Daugiau niekas nenori pasisakyti. Taigi, ponė Fait, prašom, galite atsakyti. Thank you, Chairman, and, and... Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komiteto nariams už pateiktus klausimus ir už išreikštą paramą. Bandysiu sustruktūruoti savo trumpus atsakymus pagal tam tikras pagrindinės teminės rytis, kurias aš išdėščiau savo įžanginėme pasisakėme. Būtent artėjant rinkimams e, yra likę daug klausimų, jie taip pat čia buvo pakartoti pakartoti, e, kaip bus rengiamas jiems, kaip vykdoma, koks bus rezultatas, kokia atrodys situacija po rinkimų, kokie bus būsimosios vyriausybės politiniai prioritetai, kaip spręsti ekonominės problemas ir galiausiai keltą žodžių dėl vizų režimo supaprastinimo klausimų. Darome viską, ką galime. Mes e, skelbėme, kad tarptautinė bendruomenė atidžiai stebės rinkimus. Reiktų pažymėti aktyviai bendradarbiauju su JAV. Jos deda didelės pastangas stebėjimui užtikrinti tiek e, vietos nevyriausybinės organizacijoje demokratija, e, veikianti demokratija, taip pat ES, amerikiečiai, kitos tarptautinės organizacijos e, atsiūs kažkur 5000 stebėtojų į rinkimų apygardas. Mes stebėsime ne tik rinkimų vietas, mes žiūrėsime, kaip yra pervežimi rinkimų biuleteniai, stebėsime patį balsų skaičiavimą, o galiausiai stebėsime, kaip e, yra nagrinėjami pateikti skundai. Komisija atsiuntė tris ekspertus, kurie rengia analizę Joje bus aiškinamasi, kaip vyko pasirengimas rinkimams, e, kaip teisinė, e, teisiniai klausimai sprendžiami. Čia pasakysiu, kad rezultatai yra pakankamai e, džiuginantis. Pasakysiu, kad rinkėjų sąrašai nebuvo atnaujinti, būtent dėl to, kad rinkimai rengiami per pakankamai trumpą laiką, dėl to sąraše yra daug daugiau žmonių nei iš tiesų yra dalis mirusių sielų. Aišku, tai nulems, kad statistinis rinkėjų aktyvumas bus mažesnis negu realus nemažai žmonių, kurių jau nebėra gyvųjų tarpe, buvo išbraukti iš sąrašų, bet esame rinkėjų sąrašai netiek atspindi realią situaciją, kiek norėtumėme. Sunku pasakyti, koks bus aktyvumas 50 procentų ar nedaugiau. Tai būtų tikrai gerai. Kaip žinote, nemažai kas priklauso nuo oro bet jau dėl serbų rinkėjų yra aišku, tikimės aktyvaus jų dalyvavimo į pietus nuo upės. Tikimės, kad bus panašus aktyvumas kaip per vykusius savivaldos rinkimus ir tikrai daug didesnis negu 7 metų visuotiniuose rinkimuose. O dėl serbų aktyvumo šiaurėje aš savo įžanginėme žodėje pažymėjau, kad apgailės stauju dėl tų boikoto iniciatyvų, kurias kelbė e, bendruomenių merai. Tai tikrai nepadeda e, spręsti situacijos ir ne to siekia Europos Sąjunga. Taip pat e, prezidento Tadėčiaus pareiškimas per viršūnių susitikimą e, yra tai, kad e, bus tęsiamas dialogas su Priština, e, tačiau jis taip pat yra kiek netikėtas, nes aiškiai matome, kad e, procesus Kosove inicijuoja piliečiai, o ne vyriausybės. Jeigu piliečiai nori demokratinių pokėčių ir to nori taip pat šiaurės Kosovo gyventojai, ne viena vyriausybė neturėtų teisės užkirsti tam kelią. Taigi, šiaurėje dėje nieko gero nepamatysime. Mūsų kontaktai su Šiaurė leidžia teikti, kad ten net yra žmonių norinčių steigti naują politinę partiją. Tačiau tos busimosios e, politinės partijos vadovas buvo tris kartus užpultas, buvo užpulti jo šeimos nariai, jų pačių namuose. Tai neprimtina situacija, ją turime keisti. Taigi nebus balsų klaustojimo, bet taip pat nebus ir Kosovo politikų pareiškimų apie klastotės prieš dar iki rinkimų fakto. Taigi stengsime sukurti sveiką rinkimų atmosferą, išvengti bereikalingų įtarinėjimų, tai manau padės judinti reikalus teisinga kryptimi. Kita problema yra e, tušti politikų pažadai, žinoma, žinant, kad jų neįmanoma išpildyti, pavyzdžiui, algos padidinimas 30-50 procentų, tikrai trokštamas dalykas, bet neįmanomas. Ypač jie atsižvelgsime į e, dabartinį Kosovo biudžetą. Apibendrinant pažymėsiu, rinkimai, pasirengimas rinkimams vyksta sėkmingai, kol kas nėra požymių, kad bus kažkokių nesklandumų. LTK antro didžiausia Kosovo partija atgavo prarastą gyvybingumą pasikeitus partijos vadovybei. Tai reiškia, kad politinė kampanija taps gyvy, gyvesnė, bet siekis nusižengti rinkimų taisyklėms, aišku, išliks. Bet pasiremdami savivaldybių rinkimų patirtimi tikimės, kad jie, e, dabartiniai rinkimai atitiks aukščiausius tarptautinius standartus. Taip pat tikiuosiu, kad jūsų delegacija galės, e, kaip įmanoma, greičiau po rinkimų labai tiksliai įvertinti situaciją. Taigi, kokie iššūkiai laukia būsimosios vyriausybės. Buvo užduoti e, klausimai konkrečiai dėl ekonomikos. Aišku, ekonomikas vystant reiks pasinaudoti esamais pranašumais. Kokiegi jie? Kosove yra daug jaunimo pasirengusio įsijungti į darbo rinką. Taip pat algos yra pakankamai mažos, Kosovas turi nemažai gamtinių išteklių, jo geografinė situacija yra nebloga pietryčio Europos širdyje yra ši šalis. Taigi nėra jokių priežasčių teikti, kad Kosovo ekonomika neturi pagrindo aukti ir negali pasiekti panašių rezultatų, kuriuos matėme kitose Europos dalyse. Tačiau reiks laiko, reiks privatizuoti elektros sektorių. Čia komisija labai atidžiai seka, kokie poveikiai aplinkai daro uh, anglies jėgainės veikiančios Kosove. Planuojama dabartinę jėgainę uždaryti artimiausiais metais. Manau, kad privatizacija vyks kartu uh, mūsų sutarties dėl naujos modernios elektros jėgainės statybos e, sutarties pasirašymu. Toliau santykiai regione, aptariau santykius su Serbija, Albanija. E, šie rinkimai yra svarbus e, Albanijai Taip pat Albanija yra svarbi Kosovo ekonominė partnerė, palaiko Kosovą ir ypač jo pastangas gauti platesnį pripažinimą pasaulyje. Daug yra prekybinių ryšių, dėje yra ir įvairių neteisėtų kontaktų Panašios pobūdžio veiksmus reikia atidžiai stebėti, pavyzdžiui, kaip kad asmenų judėjimą. Aišku, egzistuoja galimybė Kosovo piliečiams gauti e, Albanijos pasą, jeigu Kosovo kelias link libių, vizų liberalizavimo nepajudės į priekį. Pritariu, ponia pirmininkė, e, jūsų ir pono Pancerio išsakytam susirūpinimui dėl išsišaknyjusio nusi, organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos Kosove, bet nereikia perspausti, problemos nėra e, kankinančios tik Kosove, dėje regimos ir kitose regiono valstybėse mes turime teisinės valstybės misija, ten kažkur dirba 2000 tarptautinių pareigūnų, jie deda daug pastangų, mokydami, patardami policijai, teisėjai saugai, teisėjai tvarkai, moko visą e, hierarchinę grandinę. Policiją reikia sustiprinti kaip įmanoma greičiau ir pažanga daroma, ES daug investuoja Paprasčiausiai nepakanka atkreipti dėmesį į trūkumus ir silpnumus Kosovo institucijose. Tuo pat metu pamirštant, kad mes daug dėmesio skiriame EULEX misijai, daug jai lėšų skiriama. Aš e, nuolat raginu siekti geresnių rezultatų, daugiau rezultatų, atlikti daugiau tyrimų bei mm, aktyviau persiekėti organizuotų grupuočių vadeivas bei e, užtikrinti didesnį EULEX matomumą šiaurinėje Kosovo dalyje. ir mane tikrai e, tenkina EULEX vadovybės žingsniai e, vykdant mano reikalavimus. Aišku, Estė nusiteikęs pakankamai skeptiškai ir ponas Panseris iš, išsakė savo abejonės, bet gal reiktų patikslinti mano anksčiau išsakytas mintis. Iš ties e, parama E, Kosove e, ne 10 procentų už ES, bet sumažėjo 10 procentų. Taigi 75 e, procentai Kosovo gyventojų palaiko kelią į Europą. O dabar pereisiu prie paskutinio klausimo, vizų liberalizavimo klausimas. Aš tikrai nenorėčiau kištis į atsakingų komisarų veiklos sritis. Valstybėms narėms vizos labai jautrus klausimas, puikiai tą suvokiu. Tiesiog pažymėsiu, turime būti nuoseklus tame, ką sakome. Vieną dieną komisaras sako vieną, kitą dieną kitas komisaras sako kitą trečią dieną vienos valstybės narės e, vidaus reikalų ministras sako vieną, o kitą dieną tos pačios valstybės narės užsienio reikalų ministras pasako visiškai priešingą. Nereikia apsunkinti mm, reikalų. Akivaizdu, kad e, regionų gyventojai suvokia, jog e, narystė ES nėra jau garantuota iš anksto, reiks padirbėti. Tačiau tie nenuseklus signalai kenkia mūsų įvaizdžių regione, tą reiktų suprasti. Paskutinis e, klausimas. E, ponas Stanokas paklausė, dėja jis jau išėjo. Jis teiravosi dėl Romų aškali egiptiečių bendruomenių. Na, e, aišku, pirmiausia, reiktų pasirūpinti tais, kurie yra priversti grįžti į Kosovą. Mm, vyriausybė rengia sugrįžusiųjų integracijos planus. Diskutuojame šią problemą su komisija. Ir e, kaip žinau, yra sustarimas su komisija bei Kosovo institucijos e, išpildė jiems patiktus reikalavimus. Visas sugrįžimo procesas, savanoriškas ar prievartinis, yra sudėtingas bei skausmingas, kadangi nedarbas didelis, ekonominės perspektyvos nėra pačios švies, šviesiausios, ypač Romai yra labai pažeidžiami. Tačiau Bendras įspūdis būtų toks, aš kaip ES specialus įsigaliotinis, dirbdamas e, savo mandato rėmose ir dėl to palaikydamas glaudžius ryšius su kitomis tarptautinėmis bendruomenėmis, kitomis šalimis, ypač JAV, e, e, apibūdinčiau situaciją taip, raginama gerbti etninių mažumų teises ir stiprinti jų integraciją. Tesdamas savo darbus, aš etninių mažumų problemam tikrai teiksiu ypatingą prioritetą. Ačiū. Aukštyvo. Ačiū. Jūsų pasisakymas ir atsakymai buvo labai išsamus ir įdomus.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 Bene, eh, allora, eh, relazione dell'onorevole Monica Luis Maco. Turim pranešimą iš Moniko, Monikos Luis Makavei pranešimą dėl e, rinkimų stebėjimo Moldovoje. Lapkričio 28-ąją parlamentas nusiuntė stebėtojų delegaciją iš keturių narių. Tie rinkimai įvyko taikiai, buvo atviras, atviras konkuravimas, pluralistiniai rinkimai ir šie rinkimai atitiko tarptautinius standartus. Mūsų delegacijai vadovavo ponia Makovei ir ji maloniai sutiko pasidalinti jo savo išvadomis su mumis. Taigi žodis jums. Ačiū pirmininkė. Praėjusį savaitgalį Europos parlamentas stebėjo Moldovos Respublikoje vykstančius iš ankstinius rinkimus. Buvome keturi nariai. Noriu padėkoti kolegoms, kurie buvo su manimi, taip pat sekretoriatui už pagalbą. Lankėmės 31 balsavimo vietoje. Kišinoje, taip pat Gagautija ir kitose regionuose. Norėčiau apibendrinti išvadas. Rinkimai buvo surinkti skaidriai, profesionaliai ir sąžiningai. Matėme pažangą nuo praėjusių rinkimų. Valstybinė radija ir televizija e, labai subalansuotai elgėsi kampanijos metu rinkimų komisija buvo atvira ir profesionali ir sąžininga. Kiekviena šios komisijos posėdis e, vyko viešai, visi, kas norėjo, galėjo dalyvauti. Taip pat pastebėjome, kad labai gera kampanija buvo raginant žmonės eiti balsuoti, buvo laiškai senčiami į namus su adresu balsavimo apylinkės. linkės kurie gali balsuoti. E, taip pat buvo atliktas bandomasis projektas dėl centralizuoto e, rinkėjų registro. E, jį finansavo ES, o įgyvendino jungtinės tautos. Juo buvo naudojamasi rinkimų dieną dalyvavimas buvo aukštas, 60 procentų rinkėjų balsavo. Tai yra didelis procentas atsižvelgiant, kad per praėjusius 18 mėnesių toje šalyje vyko 3 parlamentiniai rinkimai. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad apie 60 tūkstančių žmonių balsavo užsienyje. Tai vėlgi yra didelis skaičius. 20 politinių partijų dalyvavo, 19 nepriklausomų kandidatų, 39 iš viso E, balsavimo lapas buvo labai ilgas, vieno metro net. E, labai nedaug pažeidimų buvo užregistruota. Nedaugiau nei kitose šalyse pasitaiko. Antrasis punktas, kurį norėčiau pastebėti, yra susijęs su dėrybomis dėl preliminarių išvadų, bendrų išvadų. E, kartu su EBPO parlamentinės asamblėjos delegacijos vadovu ponu Tonino Picula ir Europos e, tarybos parlamentinės asamblėjos vadovu ponu Toreksar. E, taip, su kitų parlamentinių delegacijų vadovais dėrybos buvo sudėtingos, bet kompromisą pavykti pasieko ir parengėme bendrą pareiškimą. Tačiau norėčiau paminėti, kad uh, šis susitarimas susijęs su e, rinkėjų rinkimų kodekso pakeitimu, kuris buvo atliktas prieš šešis mėnesius prieš rinkimus. E, Slengstis buvo nuo 5 iki 4 procentų sumažintas, studentai taip pat buvo, galėjo balsuoti toje vietoje, kur yra mokykla ar universitetas, kad jiem lengviau būtų balsuoti. Uh, o vietų paskirstimas parlamente pasikeitė nuo proporcingumo sistemos prie vienodo padalimo sistemos. Reiškia, kad e, tų partijų mandatai, kurio, kurios nepasiekė 4 procentų slengščio, buvo paskirstyti toms partijoms, kurios pasiekė e, lygiomis kvotomis. Vienas, vienas, vienas kiekvienai ir dar vienas. Taigi ne, nepriklausomai nuo dydžio tai e, buvo palanku mažoms partijoms, ar jos būtų opozicijoje ar pozicijoje. Aišku, buvo pasirinktas toks rinkimo, rinkimų būdas. Svarbiausia, kad rinkėjų balsai atspindėtus parlamento struktūrą. Kurgi buvo nesutarimų? Įvairiausiose uh, komisijų, šitame rinkimų kodekse yra tik vienas straipsnis, kuris sako, kad rinkimų įstatymo pokyčiai neturėtų būti atliekami e, trumpiau nei prieš metus e, prieš rinkimus, bet tai pasakytina apie įprastinius rinkimus, o ne iš ankstinius rinkimus politinės krizės sąlygomis. Taigi man pritarė kiti Europos parlamento delegacijos nariai, kad kai yra trys rinkimai vykstantis per vienus su pusę metų, be to dar referendumas turime kalbėti apie politinę krizę ir todėl tai nėra įprastiniai rinkimai. Reikia reaguoti į tą politinę krizę. Taip pat noriu pasakyti, nors kolegų ir nėra daug, kad Europos taryba išsiuntė du e, laiškus įvairiausiams komisijoms, taip pat prieš kelis mėnesius, kuriuose sakoma, kad šie pokyčiai atitinka ir nepažeidžia Europos e, rinkimų paveldo nuostatų ir e, jie nepažeidžia ir negali užkirsti kelio e, laisviems ir demokratiniams rinkimams. Taigi Europos taryba iš esmės pasakė, kad ji pritarė tokiems pokyčiams, jie jie netrukdo. Ir kai kurių parlamentinių delegacijų kolegų požiūris dėl to man pasirodė keistas. Jie, sakyčiau, per pirmąjį susitikimą pasakė, kad turėtume pateikti komunistų partijai argumentą, jeigu rezultatai yra panašus, taigi turėtume juos paraginti užginčyti rinkimų rezultatus, bet mes netam ten vykome, vykome stebėti rinkimų. Taigi tokia buvo mano ar mūsų pozicija. Taigi pasiekėme kompromisą. Pamatysite, kad jis subalansuotas, visos nuomonės išsakytos. Dabar pereisiu prie trečiosios dalies, turbūt svarbiausios. Rinkimų rezultatai ir kas vyksta dabar. rinkimų rezultatai yra tokie, kad dabar yra 101 vieta parlamente, komunistų partija gavo 42 vietas, o kitos kartu liberaldemokratai ir demokratai, m, mm, kurie yra alijanse e, Europos integracijos, 59 mandatus gavo. Kiti 5, 59 yra dauguma, tai jie formuos vyriausybę, bet to nepakanka, kad galima būtų rinkti e, prezidentą ten prezidentas renkamas parlamento ir jiem reikia 61 balso, taigi jiem trūksta dviejų balsų. Jie dabar derasi, visi derasi, oficialios dėrybos dar neprasidėjo, vyksta daug neoficialių susitikimų. Svarbu, aišku, šalis gali funkcionuoti ir be prezidento, tačiau svarbu, kad būtų išrinktas prezidentas, nes vėlgi konstitucijoje numatoma, kad jeigu parlamentas e, du kartus neišrenka prezidento, tada vėl reikia renkti e, iš ankstinius parlamento rinkimus, o to niekas nenori. Nori, kad vyriausybė būtų stabili, kad galėtų įgyveninti įvairias reformas šalyje, siekiant demokratijos. Buvo pareiškimai iš Ashton Fulė, Amerikos ambasadoriaus, visi aktyviai dirba, kad padėtų suform, suformuoti vyriausybę. Aš jūs ir toliau informuosiu apie naujausius įvykius ir, ir darybų rezultatus. Ačiū. Thank you. Kol... Dėkoju, kolegė Andrikė, neprašom. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu lietuviškai. Praėjusį sekmadienį įvykę Moldovos parlamento rinkimai buvo tretieji parlamento rinkimai Moldovoje, kuriuos man teko stebėti. Su Europos parlamento delegacija aš stebėjau rinkimus 2005 metais, paskui 2009 metų balandžio mėnesį, pernai, ir dabar tai buvo tretieji rinkimai, todėl tikrai turiu su kuo juos palyginti ir manau, kad galiu padaryti pakankamai objektyves išvadas. Pirmiausiai, Šį sekmadienį aš stebėjau tikrai demokratiškus rinkimus. Bet kurioje ES valstybėje narėje rinkimai būtų atrodę ir atrodo taip pat, kaip jie atrodė Moldovoje. Ką, aš, ką mes matėme visose rinkimų apylinkėse, e, labai profesionaliai organizuota e, rinkimų komisijų darbą. Mes matėme labai daug stebėtojų, kiekvienoje rinkimų apylinkėje, kurioje balsuoja apie tūkstantį žmonių, buvo apie 10-12 stebėtojų, kurie atstovavo e, politinės partijas arba nepriklausomus kandidatus. E, mes matėme didelį žmonių aktyvumą beveik 60 procentų rinkimų teisę turinčių Moldovos piliečių pareiškė savo valią. Mes girdėjome iš ilgalaikių stebėtojų, kad e, e, spaudos laisvės rytyje galimybės e, reikš, pareikšti savo poziciją per televiziją ir kitose masinės informacijos priemonėse iš tikrųjų kliučių nebuvo. Ir, šia, ir, ir, ir šie rinkimai buvo tikrai demokratiški rinkimai. Aš paminėjau stebėtojus, kurių buvo iš tikrųjų daug. Ir šią temą noriu kai ką pasakyti. Šiuos rinkimus stebėjo 3600 vietinių stebėtojų ir 600 tarptautinių stebėtojų. Ir tarptų 600 tarptautinių stebėtojų buvo tik keturi stebėtojai iš Europos parlamento. Tik keturi. Ir aš manau, kad dėmesys, kurį mes šiuo atveju parodėme Moldovai, buvo tikrai nepakankamas. Europos tarybos parlamentinė asamblėja atsiuntė 30 stebėtojų, tai juk taip pat buvo parlamentarai. Teisybė valstybės narės, ES valstybės narės, vyriausybė siuntė savo stebėtus, bet Europos parlamento delegacija, mano supratimu, turėjo būti didesnė. Ypatingai vertinant situaciją mūsų šitoje na, rytų kaiminystės programą apimančioje šalyje, kur yra užsitęsusi po politinė ir konstitucinė krizė, kur pusantrų metų nuo 2009 e, pavasario e, valstybė gyvena be prezidento su laikinai einančių pareigas prezidentu. E, aš noriu padėkoti visiems parlamento darbuotojams ir delegacijos vadoviai už tai, kad ta misija įvyko ir už tai, kad galėjome stebėti rinkimus. Dar keletas dalykų. Per ankstesnius rinkimus, kuriuos mes stebėdavom, mes visada nurodydavom Europos parlamento delegaciją kaip trūkumą, kad nesudaromos galimybės balsuoti moldavams, kurie gyvena užsienyje. Mes kritikuodavom, kad per mažai rinkimų apylinkių, kad jie ne, ne, neturi galimybės pareikšti savo valią. Dabar 75 rinkimų apylinkės veikia užsienio valstybėse. 30 užsienio šalių Moldavai galėjo balsuoti. Ir jie pasinaudojo tą teisę. Vien Italijoje balsavo 28 tūkstančiai Moldavijos piliečių. Rumunijoje 9700. Ispanijoje 2500, Rusijoje 4300 ir taip toliau. Ir beje, Maskvoje, Paryžiuje, Padujoje pritruko rinkimų biletenių ir žmonės buvo priversti, pas, jiems buvo leista balsuoti ant popieriaus lapų, nes nepakako, niekas negalvojo, kad tiek daug Moldavo ateis balsuoti šituose rinkimuose. E, e, dėl e, dabar situacijos po rinkimų. Tai, ką jau paminėjo delegacijos vadovė apie mandatų pasiskirstimą naujajame parlamente, vėl yra problema, kaip pavyks išrinkti prezidentą. Ir teorinė galimybė yra viena, kad visoms keturioms partijoms kurios dabar yra parlamente, reikia pasiekti susitarimą. Koks tas susitarimas bus sunku pasakyti, bet kitaip sakant, liberalus alijansas turi rasti sutarimo taškus su komunistų partija. Ir visos demokratinės valstybės, kurių atstovai dirba Moldovoje, bando pasiekti, tai sako, kad komunistų partija, kuri dabar lieka, mažum, liko mažumoje, turėtų tapti konstruktyvę opoziciją. Ne destruktyvę, bet konstruktyvę. Žinoma, pasiūlant jiems ką nors už tai, kad jie dalyvautų, kad jie remtų konstruktyvius vyriausybės žingsnius ir apskritai valstybės žingsnius pirmin Europos integracijos keliu. Aš manau, kad mūsų parlamento prezidento Buzeko vizitas kuris turi būti kitą savaitę į Moldovą, turėtų prisidėti, pozityviai prisidėti prie to, kad konsensusas šalyje būtų pasiektas ir iš tikrųjų, kad taip, kitą savaitę, kad, kad, kad, Molda, kad Moldavai pagaliau sulauktų taip reikalingo stabilumo, kuris yra būtinas, būtinas reformams. Tarptautinis valiutos fondas taip pat savo pareiškimą dabar padarė, kad jie nerems vyriausybės, kurie ateina dirbti tik vienus metus kad reikia valstybei stabilumo ir ilgalaikio alijanso valdžioje, kad, kad reformos na, būtų iš tikrųjų rimtas. Tai tiek, ačiū labai. Thank you. Mr. Mm, Watson, your floor. Ačiū, ponė Watsonai, žodis jums. Prezidentai. Uh, President, I'd like to thank Mrs. Mac Ačiū, ponė Pirmininkė, norėčiau padėkoti e, poniai Makoviai už jos labai įdomų ir labai išsamų delegacijos veiklos ataskaitą ir taip pat už tą darbą, kurį atliko parlamento vardu. Pone Andrikienė e, užsiminė, kad delegacija nebuvo didelė, tačiau aišku, nors narių buvo mažai, tačiau jie dirbo nuostabiai. Ir tikrai puiku tą sužinoti. Norėčiau pasveikinti Moldovos valdžią kad pavyko surenkti tikrai sėkmingus bei puikiai organizuotus rinkimus. Ir taip pat norėčiau pasidžiaugti tuo pasirinkimu, kurį padarė e, Moldavai. Nepaprastai nuostabu regėti, kai vyriausybė, kuri dirbusi vos metus ir po didelių ginčių, ginčių toje vyriausybėje vis dėlto valdančioji dauguma sugebėjo padidinti savo daugumą, o komunistai prarado e, paramą visuomenėje. Tačiau panašu, kad žmonės davė labai aišku nurodymą alijansui už europinę integraciją. Tikrai apgalėstauju, kad komisaro Fiulė ir baronienės Ešton pareiškimuose nebuvo e, tas faktas labai aiškiai pripažintas ir nebuvo atkreiptas dėmesys, kurie kreiptimi Moldavija nori judėti. Puikiai suvokiu tą nerimą e, dėl situacijos, kurie jie yra atsidūrę. Panašu, kad dabartinė padėtis vėl jiems neleis išrinkti e, šalies prezidento. Tačiau nepamirškime kad ES tikrai siunčiama svarbi žinia ir jeigu ponas Filat ar kiti partijos lyderiai suformuotų alijansą su komunistais, tai mes čia pakankamai šaltai sureaguotume į tokius veiksmus. Aišku, Reikia dėti pastangas artinti mūsų kaimininės šalis rytuose prie Europos Sąjungose, tačiau šie procesai kol kas neduoda mums norimų rezultatų. Moldovoje galėjo viskas pasisukti, pasisukti kitą kryptimį ir liūdėti, kad uh, proeuropietiškos tendencijos susilpnėja. A, tikrai labai gerai, kad proeuropietiškos jėgos turi daugiau vietų parlamente nei anksčiau, o mes Moldavijai turėtumėm pasakyti, kad sustarkite ir dirbkite tautos labui. Aišku, gali taip nutikti, jog prezidentas vėl nebus išrinktas, bet Akivaizdu, kad piliečių signalas yra aiškus. Ir dėkite didesnės pastangas, užsitikrinkite didesnę paramą tarp piliečių jūsų proeuropietiškai darbo tvarkiai ir jeigu reikia, vėl nebijokite rinkimų. Taigi būtent panašų signalą e, turėtumėme siūsti tikrai savo frakcijos vardu, kuri dėja negalėjo dalyvauti delegacijos darbe. Norėčiau padėkoti už visas tas pastangas, kurios buvo įneštos. Ačiū, ponas Šulc, paskutinis kolega prašė žodžio. Ačiū. Norėčiau mm, e, mūsų pranešėjai ir kitiems delegacijos nariams nuoširdžiai padėkoti už tokį išsamų ir labai informatyvų pranešimą. Puikiai žinoma, kad tas signalas, kurį pasiuntė Moldova, surengusi e, sąžiningus ir demokratinius rinkimus, yra labai svarbus. Norėčiau paklausti, kokias politinės nuotaikas jautėte Moldovoje ar šie vienas po kito sekantis rinkimai nelėmė didesnio susiskaldimo visuomenėje, ar gal iš kitos pusės skirtingos partijos yra pasirengusios aktyviau siekti kompromiso, nusileisti, ir tokiu būdu išeiti iš to aklygatvio. Pastaraisiais mėnesiais šalis tikrai buvo paralyžuota. Taigi, ar po rinkimų galime tikėtis kažkokių didesnių pokėčių, ar vis dar tęsis tas paralyžius? Ačiū. Ms. McAvey, you have the conclusion. Pone Makovai, prašom, padarykite išvadas. per rinkiminę kampaniją e, buvo regima tai, kas yra įprasta per panašias rinkiminės kampanijas. E, politikai mėtė vienas kitam kaltinimus, tačiau tai neišėjo už tradicinės rinkiminės kampanijos ribų. Dar kartą pažymėsiu, kad vieš Visuomeninė televizija puikiai atspindėjo visas pozicijas, NVO taip pat gavo žodį, o dėl to, kaip situacija vystysis, manyčiau, egzistuoja galimybė, kad bent jau manau, kad tos trys e, demokratinės partijos suformuos daugumą ir vyriausybę, bet jeigu norime išrinkti prezidentą ir išvengti dar vienų rinkimų jau kitais metais, tai kažkiek reiks nusileisti komunistų partijai. Čia aš tikrai mm, prisijungiu prie e, Grechemo to, kad e, Komisaras Fiulė ir baronienė Eštont nepasakė visko, ką turėjo. Be abejo, visos parlamentinės partijos turės dirbti kartu dėl prezidento išrinkimo. Tikrai norėtumėme regėti aišku palaikymą demokratinėms jėgoms, bet sprendimą e-, reikės rasti jiems patiems. Na, kol kas neaišku, kiek toli bus galima eiti, kiek e, bus galima nusileisti, sudarant sustarimą su komunistų partija. Ačiū. Taigi, niekas daugiau neprašė žodžio. Ačiū visiems dalyvavusiems.